Okay, colleagues. First of all, my apologies for, for being late. Labas rytas. Atrodo, kad jau visi maždaug susirinkome. Ir galime pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo. E, ataskaita apie koordinatorių posėdį. First of all, on the... Pirmiausia, pranešėjų paskirimas. Pasiūlymas reglamentui dėl uh, uostų paslaugų patekimo rinką ir finansinės skaidrumo ataskaitos. Socialdemokratai siūlo savo kandidatą į pranešėjus šio reglamento projektą rengiant. Kitas pranešimas E, direktyvos 32 tūkstančiai e, techninės patikrinimas. E, buvo nuspręsta, kad nebus įmamas jokių veiksmų. Nuomonės. Viena nuomonė dėl finansų valdymo. Valstybėse, kurios patiria rimtų finansinių sunkumų. Nuspręsta nesimti jokių veiksmų. Dokumentai informavimui. Komunikatas dėl uostų. Neima, nesimama jokių veiksmų, bus susijęta su kitų pranešimu. Tas pas e, su ES klimato kaitos strategija. Nieko nebus daroma. Net Envi komitete. Koordinatoriai nusprendė parašyti laišką. Buvo susitarta dėl projektą, dėl IMKO prašymo pagal 49 taisyklę dėl keliaivių teisių Tokiu būdu Imko turės teisę dalyvauti mūsų diskusijose, bet trialoge dėrybininko teisų jie neturės. Ekonomikos komitetas atsintė laišką, kuriame yra prašoma, kad būtų paskirtas mūsų komiteto narys į konkurencijos politikos darbo grupę. Buvo pasiūlyta vicepirmininką Rikė e, siūsti į tą darbo grupę dėl deleguotųjų aktų. APP e koordinatorius prašė, kad būtų priimtas sprendimas ir nusprendėme, kad sekretariatas e, parengs šį tekstą, o mes koordinatorių posėdėje detaliau vėliau padiskutuosime apie deleguotojų aktų veikimą. Ta pradėsime daryti jau kitame koordinatorių posėdėje. Taip pat koordinatoriai atkreipė dėmesį į e, žinia raščius e, 12 ir 13 Ponas e, Bulvin iš e, judėjimo MUF generalinio direktorato e, pateikė informacijos tiek informacijos apie koordinatorių posėdį. Ar visus tenkina tai, ką girdėjote? Patvirtiname tada protokolą. Ačiū. Kitas klausimas. Leiskit man tik tai savo dokumentus susirūšiuoti. Periname prie balsavimo. Pirmiausia, susitarimas dėl tachografų tvirtinimo. Pone Tikau, gal galėtumėt patikrinti, ar veikia aparatas iš anksto? Taip, tada balsuojame. Has everybody voted? Yes. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Visi spėjote? Ar dar kas nors nespėjote? Aš pasižymėjau. Ar galit pakelti ranką tie, kas nori, kad priskaičiuotume jūsų balsą? Socialdemokratai viršė savo kvotas. Taigi, pirmiausia, susitarimas dėl tachografų tvirtinimo. Čia pranešėja buvo ponė Tikal. E, balsuokime iš karto. Prašom balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. 32 už 3 prieš 1 susilaikęs. Sveikiname Silviją. Toliau ponios Wills nuomonė. Hmm. Degalų Taigi nuomonė, degalų kokybės direktyvas ir atsinančių išteklių energijos direktyvas dalinis keitimas. Pirmiausia, 77 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime, gera pradžia, taigi balsuojame elektroniškai. Ar jau visi balsavo? Balsavimas baigtas. 22 už 14 prieš pritarta. 78 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko, ta pati dauguma pritarta. Toliau. 79, 80, 81, 81, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 82 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 83 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Pirmasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 88 kas už, prieš susilaiko atmesta. 89. kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 90. kas už, prieš susilaiko atmesta. 91. už, prieš susilaiko pritarta. 92. kas už, prieš susilaiko atmesta. 93, 4, 5, 6. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 97. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Gal galime pasitikrinti. Pradedame balsuoti. Slurpee, everybody voting. Yes. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta 22 už, 15 prieš, 98. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 99. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Šimtasis kas už, kas prieš. Sus... Pasitikrinkime dėl šimtojo, prašom balsuoti. Has everybody voted? Yes. Votes closed. Balsavimas baigtas, atmesta 21 prieš, 17 už. Okay, so the next vote goes to amendment 110. Toliau turime balsuoti dėl 110 pakeitimo. Pono Degrandės pakeitimas, kas už? kas prieš, kas susilaiko pritarta. 111, 12, 13, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 114, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 115, kas už kas prieš susilaiko pritarta. 116. Kas už? Kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 116. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 117. Kas už? Kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 117. Balsuokime, manau, kad pritarta, tačiau pasitikrinkime. Visi balsavote, balsavimas baigtas. Pritarta. 119 kas už. Kas prieš. Pradėkime iš naujo. 119 kas už. Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime dėl 119 atrodo atmesta, bet pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta vieno balso persvara. Antrasis kompromisas. Dėkuoju Jums, ponė Hertogai. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 118. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Septintasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl septinto, manau, pritarta, bet nesu tikras, kokia buvo žaliųjų pozicija. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. Aštuntasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 121, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar pereiname prie 147. Ne, atsiprašau, prie ketvirtojo kompromiso. Kas už? Prieš susilaiko. Pritarta dabar 147. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 146. Kas už? Prieš susilaiko. Gal galėtume pasitikrinti? Manau, kad pritarta, bet pasitikriname. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Iš tikrųjų pritarta. 148 kas už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 149 ir 150 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 151 kas už kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl, dėl 150. Manau, kad atmesta, bet tikrinamies. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. 152. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 153. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 154, 55, 56. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 157. Kas už? Kas prieš susilaiko atmesta. 158. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. 159. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko pritarta. 160, 61, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dešimtasis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 162 ir 3 atkrenta. 165 Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 166, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 173, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 174 už, prieš, susilaiko atmesta, 175 už, prieš, susilaiko atmesta, 176 už, prieš, susilaiko atmesta. 177, 78, 79, 80, 81. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 182. Kas už? kas prieš, susilaiko. Manau, kad atmesta, bet turime pasitikrinti. 182 balsuojame. S&D has one too many, say. Socialdemokratų frakcija vieno per daug balsuojančių. Dabar viskas gerai, balsuoti baigiame. Ir atmesta. 183 ir 4, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 191, kas už. 191, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 11. 11. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 12. Kas už, prieš, susilaiko. Gal galime pasitikrinti, pradėkime balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Tryliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta 14, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta 15, kas už, prieš susilaiko atmesta. Septintas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. 22. Kas už? Prieš. Susilaiko Gal galėtume pasitikrinti dėl 22-ojo, prašom balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas, atmesta. Aštuntasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Trisdešimt pirmasis, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikriname. Pradedame balsuoti. Ar balsavo visi? Balsavimas baigtas. Pritarta. 32. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkime dėl 32. Prašom balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas pritarta. Devintasis kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. 36. Kas už, prieš susilaiko. Pritarta 37, 38. Kas už, prieš susilaiko atmesta. 40. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 41. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pasitikrinsime. Prašom balsuoti. Liberalai pakeitė savo nuomonę, atrodo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. 39. <clears throat> Kas už? Atsiprašau, atkrito dabar 42. Kas už? Prieš Pasitikrinkime dėl 42. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 43, 4, 5, 6. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 49. Kas už? Kas prieš? susilaiko atmesta, 47 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 48 kas už, bet kuriuo atveju buvo atmestas, dabar 48 kas už, prieš susilaiko atmesta. Trečiasis kas už prieš susilaiko. Pritarta 51, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 53, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 52, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 52. Prašom balsuoti, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. Pritarta. 50 atkrinta. Dabar 54. Kas už? Prieš susilaiko atmestą. 57, 59, kas už prieš susilaiko atmestą. 56, kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinime dėl 56. As everybody voted, vote is closed. Balsavimas baigtas, atmesta. 55. Kas už, kas prieš, susilaiko, Dar kartą pabandykime, kas už 55-ąjį, kas prieš, kas susilaiko. Bet kuriuo atveju reikia pasitikrinti, pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote, balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar 58, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 60. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 62. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 61. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 63. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 64. Už, prieš susilaiko. Pritarta 65. 6, 7 už prieš susilaiko. Atmesta 70. Kas už prieš susilaiko. Atmesta 69. Kas už prieš susilaiko. Atmesta. 71. Kas už prieš susilaiko atmestas 68. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 72, 3, 4, 5, 6. Kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Manau, kad pritarta, bet pasitikriname dėl tų penkių pakeitimų. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas pritarta. 20 už, 19 prieš. Galutinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 32 už, 6 prieš, 1 susilaikęs. Pritartas sveikiname ponę Wills. Toliau pono Kramer pranešimas. Ar jau pasirengę žygiuoti į priekį? Susitvarkau savo popierius. Mr. Kramer, starting with amendment 8. Pradėsime nuo aštuntojo pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Devintasis. Už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl devintojo. Pradedame balsuoti, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dešimtasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Regi 3 už, prieš susilaiko pritarta, 12 kas už, prieš susilaiko pritarta, 13 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, 14 atskirom dalim už pirmąją kas už, prieš susilaiko pritarta, antroji dalis kas už, prieš susilaiko pritarta, 15 kas už, prieš susilaiko. Pritarta 16, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta 17, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta 18, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta regija 6 už, prieš, susilaiko. Pritarta regija 7 už, prieš, susilaiko. Pritarta. Regi aštuoni, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Regi 9, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Regi 10, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 19, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 20, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta 21, kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 21, prašom balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 23. Kas už? Prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 23. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? 23. Balsavimas baigtas. Pritarta. 24. Kas už? kas prieš, susilaiko, pasitikriname dėl 24, balsuokime, ar visi balsavo, balsuoti baigiame, atmesta. Balsai pasiskirsti lygiai 25 už, prieš susilaiko, pasitikrinkime vėl, įtariu, kad rezultatas bus tas pats. Ir visi balsavo. Balsuoti baigiame. Atmesta. A kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar pereiname prie regi vienas. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dalimis dėl regi penki. Taigi dėl pirmos dalies, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antra dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Trisdešimtas pakeitimas. Trisdešimtas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko. Pritarta 31, kas už, kas prieš kas susilaiko pritarta. 33 dalimis už pirmąją, kas už, prieš, susilaiko atmesta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar 32. Kas už, prieš, susilaiko pritarta Gal pasitikrinkime dėl, dėl 32. Balsuojame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigiamas. Pritarta. 34. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. 35. Kas už? Prieš susilaiko. Pritarta. B kompromisas. Kas už? Kas prieš susilaiko. Pritarta. Toliau. 38. Kaip papildymas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Kompromisas C, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 42. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 44. Dalimis Dėl pirmosios, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta antroji dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. 45 toliau, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 47, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 48, kas už, prieš susilaiko pritarta, 49 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 49-ojo, balsuojame. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Balsų po lygiai atmesta. 50. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 51. Yra ir pakeitimas žodžiu, jį pateikė ponas Kramer, papildyti žodžiais and intermodality, ar yra prieštaraujančių, nėra, tada balsuojame, kas už prieš, susilaiko pritarta. 53. kas už prieš, susilaiko pritarta. Kompromisas D, kas už prieš susilaiko. Pritarta. 59 ir 60. Kas už, prieš susilaiko. Pritarta. Dabar 62. Ponios Bilbao. Kas už, prieš susilaiko. Pritarta. Regidu. Kas už, kas prieš kas susilaiko. Pritarta 63, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta E kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. Šešiasdešimt aštuntas toliau, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. Aš manau, kad taip, bet pasitikrinkime. Prašome balsuoti dėl 68 panios Bilbao pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. F kompromisas, kas už prieš susilaiko. Pritarta. Kompromisas G, kas už prieš susilaiko pritarta. Pereiname prie 76, kas už, prieš susilaiko pritarta. 77 su žodiniu, pono Koch pakeitimu, ar yra prieštaraujančių prieš jį, jei ne, balsuosime. Drauge su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaiko pritarta. 78. Kas už? Kas prieš? susilaiko atmesta. 79 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 80 kas už, prieš susilaiko pritarta. Regi 11, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 81 kas už, prieš susilaiko pritarta, 82 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 83 kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 83-ojo, balsuokime. Ar visi balsavo, balsavimas baigiamas. Pritarta. 84 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Regi 4, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 85, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Regi 14, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Regi 15, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Regi 12, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Regi 16, kas už, prieš, susilaiko pritarta kas prieš susilaiko pritarta, 86 kas už prieš susilaiko pritarta, 87 kas už prieš susilaiko pritarta. 88 su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė ponas Krameris, ar yra prieštaraujančių jam, jei nebalsuosime su pakeitimu, kas už prieš susilaiko. Pritarta 89, kas už prieš susilaiko pritarta, 90 kas už, prieš susilaiko pritarta, pirmas kas už, kas prieš susilaiko pritarta, antrasis kas už, kas prieš susilaiko pritarta, trečias kas už, prieš susilaiko pritarta, ketvirtas kas už, prieš susilaiko pritarta, penktas kas už, kas prieš kas susilaiko. Pritarta šeštas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta septintas, kas už, prieš susilaiko. Pritarta. Galutinis balsavimas balsuokime. As everybody voted. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 35 už 2 prieš 1 susilaikė. Sveikiname poną Kramer. Next one. Kitas klausimas. Pono Kušieriai pranešimas. E, dėl direktyvos 2011-92 dėl tam tikrų verstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo dalinio keitimo. Pradedame nuo 21 pakeitimo. Ponas Krameris jį pateikė. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pone Vailas, 22. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Atmestas, prašau. Antras pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 23. Kas už, prieš, susilaikė, reikėtų gal patikrinti, prašome balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 24 ir 25 kartų kas už, prieš susilaikė atmesta. 26 panius Vils, kas už, kas prieš susilaikė atmesta priimta. 27. E, kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname. Tikriname 27. Ar jau visi balsavote? Baigiam balsuoti. Atmesta. 28. Kas už, kas prieš, susilaikė, reikia irgi tikrinti. Manau, kad dauguma tokia pati, bet gal geriau patikrinkime. Ar visi balsavote? Vote is closed. And it's... Baigime balsuoti atmestą. Trečias pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Next is 29 and 4, which are identical. 29 ir 4 identiški. Kas už, kas prieš susilaikė. Taip. 30 balsuojame atskiromis dalimis. Pirmiausia, visas tekstas be žodžių socialinis poveikis ir, ir paskui antra dalis socialinis poveikis ir. Kas e, už, kas prieš susilaikė atmesta. Ar verta balsuoti dėl antros dalies, jeigu pirmos nepriėmėm? Bet ar jau visi balsavote? Atmesta. Antros dalies tada jau nebereikia priminėti. Pernam prie 22-33. Kas už, kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Penktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Gal patikrinkime. Penktasis pranešėjo pakeitimas. Balsuokime. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Šeštas pranešė pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 33, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 34, kas už, kas prieš, susilaikė. Patikrinkime, dėl 34 balsuojame. Everybody voted. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 35. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 36. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 37. Kas uh, už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Septintas už, prieš, susilaikė. Reikia tikrinti septintą. Prašom balsuoti. Everybody voted. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. 39. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 40-41 kartų kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Aštuntas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 42 už, prieš, susilaikė. Reikia patikrinti 42, man atrodo, kad atmesta, bet geriau patikrinkime. Everybody voted, vote. Baigėme balsuoti. Iš tiesų atmesta. 43. Kas už? prieš susilaikė atmesta. 45 už prieš susilaikė atmesta. 46 už prieš susilaikė. Tikriname 46, prašom, balsavimas prasideda. Everybody voted, vote is closed. Ar visi balsavo? Atmesta. 40. 108, 50, 51 kartu. Kas už, kas prieš susilaikė. Tikriname. Tikriname dėl visų šių. Ar jau visi balsavot? Baigiame balsuoti. Atmesta. 47-49, kas už, kas prieš, susilaikė, Tikriname elektroniškai. Pradedam balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta e, balsams vienodai pasiskirščius 51-52, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta kompromisas už, prieš susilaikė, priimta. 44 toliau kas už, kas prieš susilaikė priimta 53, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 54, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 55, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 56, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 57 už prieš susilaikė atmesta. 58 už prieš susilaikė priimta. 59 už prieš susilaikė atmesta. 60-62 kas už prieš susilaikė atmesta. 61 šeš, kas už kas prieš susilaikė atmesta Atmesta. 63. Kas už? Prieš. Susilaikė. Tikrinkime. 63. Everybody voted. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 64. Kas už? Sixty four, those in. Šešiasdešimt ketvirtas, kas už? prieš susilaikė priimta. 65 už prieš susilaikė atmesta. 10 už prieš susilaikė priimta. Tikrinkime, tikrinkime dešimtą, nes nesu visiškai tikras. Balsuokime. Yes. Everybody voted, vote is... Ar visi balsavote? Baigime balsuoti. Atmesta. 66 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 67 kas už, kas prieš, susilaikė. Reikėtų patikrinti 67. Balsuojame. E, Bet atrodo, kad EPP frakcija pavargo rankas kelti. Ar visi baigėte balsuoti? Priimta. 68. Kas už, kas už 68, kas prieš susilaikė atmesta. 69, kas už prieš susilaikė priimta. 70, kas už prieš susilaikė priimta. Periname prie priedų 71, kas už, kas prieš susilaikė. Reikia tikrinti 71. Yeah, everybody voted. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 72. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 73. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 74, 75 kartu, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 76 toliau. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 77 už, prieš, susilaikė, atmesta. 78 dvi dalys, pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė. Gal patikrinkime. Vienuoliktai, prašau. Everybody voted, voted. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. Dvyliktas. Kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. Šešioliktas. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. Aštuonioliktas. Kas už kas prieš susilaikė priimta. 19 ir 17 atkrenta. Todėl pereiname prie 20. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Galutinis balsavimas dėl visos nuomonės balsuojame. Everybody voted. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 34 už, 4 prieš, niekas nesusilaikė.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 Pereiname dabar prie klausimo. Minutės per traukėlę padarykim, kol žmonės susės.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 Okay, colleagues, if I can try and keep us to time, it would be a... Kolegos, bandykime laikytis mūsų darbų grafiko. Mini klausimai dėl transportui skirtos švarios energijos vieši svarstymai. Organizuosime darbą taip. Pirmiausia, teiksime žodį ponui Onidijai iš Europos komisijos, paskui savo pristatymus pateiks ponas Kristy iš sausumos transporto elektrifikavimo platformos. Turime taip pat ir dar du prelegentus, po to ponas Ryko iš Plug Alliance ir ponas Tolie, Toliesi iš automobilių gamintojų asociacijos. Tad e, tai pirmoji prelegentų grupė, paskui bus klausimai ir atsakymai, o paskui antroji grupė ekspertų, ponas Laros, poras Debilija iš e, AEU toliau e, viešojo transporto asociacijos atstovas ir ponas Haun iš Europos miestų ir regionų ir pagaliau Europos investicijų banko atstovas. Tad pradėsime pirmiausia nuo pono Onydį iš komisijos. Penkios minutės jums žodis. <clears throat> Aš turiu pasakyti, kad e, labai griežtai laikausi laiko režimo per klausimus, penkias minutės ir nedaugiau. Dėkuoju, pane pirmininkė, esu pripratęs prie jūsų griežto elgesio, dėkuoju už galimybę surenkti e, šiuos klausimus, kurie mums yra labai svarbus, tema yra labai svarbi, pabandysiu kalbėti trumpai, nes iš tikrųjų daugiau reikėtų išklausyti šiandien ekspertų nuomonių. Keletą pastabų iš mūsų pusės. E, tas pasiūlymas, kuris jums yra pateiktas dėl alternatyvių e, kūro rūšių ir e, švarios energijos transportui, suteikia mums galimybę transporto sektoriui atsikirsti nuo vienintelio tiekimo šaltinio, konkrečiai nuo naftos. Tai e, labai svarbu, kalbant apie energetinį saugumą, tai labai svarbu e, platesnėme mūsų darbo atvarkės kontekste, kalbant apie aplinką ir klimato kaitą, žinoma. <clears throat> Tačiau e, ypač svarbu tai yra ekonomikai. Mes išleidžiame per dieną vieną milijardą importuodami naftą ir pusė iš jos yra sunaudojama transporto sektoriuje. Todėl kritiškai svarbu, užtikrinant mūsų pramonės konkurencingumą, užsitikrinti, kad bus kuriami e, alternatyvus e, degalai, tai e, sektorius, kuris plečiasi visame pasaulyje, bet konkurencija čia labai didelė. Na ir pagaliau ši iniciatyva yra labai skirta skatinti augimui, nes mes kalbame apie naujas rinkas su naujais veikiais. Na ir pagaliau pasiūlymas yra labai geras vartotojams, nes e, kurdami e, naujų transporto priemonių formas mes galime keisti mūsų įpročius, prisidėti prie mūsų mobilumo, kuris turėtų tapti tvaresnis E, yra trys svarbios iš ankstinės sąlygos tam. Visų pirma, turime kalbėti apie visas kūro rūšis. Mes neturime susitelti ties vieną technologiją ar ES sukurti tam tikrą salą, kuri nederėtų su kitais e, kurais. Tad pasiūlyme mes ir kalbame apie visokį transportą nuo aviacijos, biokūro iki e, suspaustų dujų panaudojimo. Toliau, mes nenorėtume, kad valstybės narės rinktųsi visiškai skirtingus technologinius sprendimus ir, žinome, nenorime, kad e, pasklistų skirtingi tarpusavėje nesuderinami standartai. Tad kalbame apie e, rinką, kurios dydis būtų bent jau toks pats kaip pati ES ir mums reikia ieškoti gerų mechanizmų, kaip to pasiekti. Ir, e, žinoma, mūsų požiūrį turime remti nacionalinių planų koordinavimu, kalbant apie tuos alternatyviuosius kurus. Na ir trečia, E, vienas iš svarbiausių elementų yra infrastruktūros sukūrimas, kad galima būtų papildyti degalais ar e, pakrauti automobilius. Ir čia e, Mums reikalinga privaloma teisinė bazė, kurioje būtų numatyti labai aiškus uždaviniai bent jau iki 2020 metų. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponai Onydijai, dabar mūsų ekspertams žodis. Pirmasis kalbės Edward Kristy. Jis yra e, geležinkelio sektorius atstovas ir atstovauja e, Europos e, sausumos transporto elektrifikacijos platformai. Visų pirma, keltą žodžių apie mūsų platformą. Tai yra tarp e, sektorinė iniciatyva. Dirbame draugė su vietos valdžia, norime mm, skatinti daugiamodalinio transporto elektrifikavimo modelį Ir mes manome, kad e, būtent e, čia yra Europos sausumos transporto ateitis. Visų pirma, e, pora grafikų, pademonstruojančių, kodėl mūsų manimo elektrifikavimas yra gerai. Visų pirma, aplinkosauginis elementas. Čia e, tarptautinės energetikos agentūros ataskaitos pagrindų parengtas grafikas. E, Ir jūs čia iš esmės matote e, emisijų kiekį e, priklausomai nuo to, e, koks kūro krepšelis naudojamas skirtingose regionuose. Jeigu JAV, Kinijoje ar Indijoje e, turime dabar naktinį krepšelį, tada elektrifikavimas e, jiems nėra toks patrauklus. Tačiau e, Europoje, kalbant apie CO2 e, išmetalus, elektrifikavimas, kaip ir matote iš šitos strėlytės, yra labai pravartus. Taigi elektrifikavimas turi didelių pranašumų Europoje. Kita mintis yra priklausomybė nuo importo. Energetinis saugumas, žinoma, ne vien nuo to priklauso, bet taip pat ir nuo kūro diversifikavimo. Tad čia mums nekyla jokių problemų, e, žiūrint į komisijos pasiūlymą. Tad e, ir mes galvojame, kad nereikia nusistatyti prieš vieną ar kitą kūro rūšį. Tačiau vėlgi ES nėra JAV, bent jau dabar mes kol kas neturime skalūnų dujų klestėjimo bumo. E, ir dabar jeigu pažiūrėsime į e, JAV priklausomybės nuo importo mažėjimo tendencija, tai ES viskas atvirkščiai ir labai greitai mes e, dujų prasme busime tiek pat priklausomi, kiek dabar esame priklausomi nuo naftos. <clears throat> E, taigi, jeigu ir pereisime nuo naftos prie dujų, tai vis tiek išliksime priklausomi. Busime labiau diversifikuoti, bet nebusime mažiau priklausomi ir tai vėlgi yra argumentas už elektrifikavimą. Ką mes galvojame apie komisijos pasiūlymą apskritai, mes e, jį e, sveikiname, tai gera iniciatyva įvairiais e, požiūriais. Čia pakliūna įvairias transporto rūšys, tame tarpe jūrų transportas, bet kaip daugiamodalinė platforma mes galvojame, kad pasiūlymas galėtų būti E, dar ambicingesnis, mes norėtume jį kai kuo pasiūlyti, tad mes e, siūlysime naujas nuostatas, kad e, atsirastų daugiau daugiamodalinės dvasios. Aš manau, kad antroje sesijoje bus apie tai daugiau kalbama. Taigi kalbėsime apie infrastruktūros sujungimą su viešuoju transportu ir uh, E, geležinkeliu, taip pat reikėtų atsižvelgti į dviračių e, transporto priemonių vaidmenį. Toliau mes turime <clears throat> pažiūrėti į tam tikras nuostatas ketvirtame straipsnėje, kur eina kalba apie elektros energijos tiekimą, matavimą ir apskaičiavimo. Čia mes pateiksime savo pasiūlymą, taip pat e, remiame ir privalomų tikslų mintį dėl CNG e, papildymo degalais, e, tai manytume, kad tai yra daugiau ar mažiau valstybių narių e, kompetencija. Na ir mes taip pat pritarėme minčiai apie harmonizuotus standartus papildymo stotyse. Toliau, e, mes norėtume, kad e, elektros tiekimo apskaičiavimo nuostatos turėtų būti palankios verslui. E, mes pasisakytume už vadinamojo išmoningoje pakrovimo koncepciją. Kitas dalykas, mes norėtume, kad komunikacija vyktų abiem kryptim tarp elektromobilių ir e, tinklo Toliau dėl techninių standartų e, pakrovimui mes pasisakome už e, antrojo tipo krovėjus, tai techninis dalykas, e, bet kai kalbama apie tiesioginės rovės greitai pakrovimą, mums atrodo, kad nereiktų atmesti ir dabar egzistuojančio kadimo standarto. Dėkui. Ačiū, ponė Kristi. Toliau ponas Matijas Meč. Matijas Meč iš e, gamtinių biologinių dujų e, varomų automobilių asociacijos. Ačiū, ponė pirmininkė, ponius ir ponai gerbiami Europos parlamento nariai. Man e, labai įdomu šiandien jums bus pristatyti metaną ir jo aktualijas šiandien. Aš nežinau, kokie bus pateikti pakeitimai, bet aš norėčiau paprašyti jūs paremti mus ir paaiškinti, kodėl yra naudinga E, pereiti prie tokio kūro. Mano asociacija e, remia e, metanų varomas automobilių transporto priemonės ir matome, kad metanas CH4 turi labai daug naudos aplinkai lyginant su kitomis kūro rūšimis. Bet to reikia pasakyti, kad triukšmo lygis sumažėja naudojant NGB. Gamtinės dujos turi labai ir metanas turi labai e, daug e, varomosios jėgos ir gamtinės dujos gali veikti visose transporto rūšise ir visose automobiliuose. E, metanas gali būti gaminamas iš įvairių atliekų, jis gali būti platinamas per, įprastą dujų, per įprastus dujotikius arba suskistintų pavydalu, todėl uh, gamtinių dujų infrastruktūra nebūtų e, išvaistyta, mes ją galėtume panaudoti. Dar daugiau galėčiau pasakyti, galima gaminti ir sintetinės gamtinės dujas iš perteklinės atsinaujančios energijos. Žinome, šiandien e, sunku yra tą energiją kaupti, bet uh, E, turime suprasti, kad elektra gali būti paversta angliavandeniliais ir angliavandenilio reakcija su atmosfera e, e, sukuria metaną ir tas metanas gali būti panaudotas transporto priemonėse. Pažymėkime, pažiūrėkime į realias THG emisijas. Gamtinių dujų transporto priemonės gali būti tokios pašvarios kaip ir elektrinės priemonės e, plačiau įvertinus. E, netgi reikėtų pagalvoti apie jų prilyginimą atsinaujinančių energijos šaltinių naudotojams. Mhm. Oro kokybė. E, šiemet yra oro kokybės metai. Labai daug kalbama apie anglės dvideginio išmetimus, bet mes visi gyvename juodajame taške, kurį matote žemėlapį ir puikiai žinote kodėl. Uh, Bet kokiu atveju CNG transporto priemonės, e, sunkvežimiai, autobusai, e, jeigu pradėtų naudoti tokį kūrą, jie galėtų pagerinti mūsų gyvenimo kokybę. E, mums reikia CNG infrastruktūros miestuose dar ir dėl to, kad triukšmo lygis sumažėja per pusę lyginant su dizelinėmis transporto priemonėmis. Ekonomika turi funkcionuoti, to visada pamirštame. Klientas turi pirkti, tiekėjai turi priimti sprendimus E, vadovantis ekonomikos modeliais. Matome, kad naftos ir dujų kainos nuolat auga. E, matėme, kad dėl skalūnių dujų revoliucijos Junktinėse Amerikos valstijose e, pasikeitė padėtis rinkose, bet LNG yra pasaulinio masto prekė ir ji pakeis padėtį. Kaip jau sakiau, bus galima panaudoti esamus dujotikius ir energetikos terminalų žemėlapis rodo, kur energija galėtų būti prieinama. Galėtume panaudoti Reiną ir Dunojų, tai būtų labai puikus van, vidaus vandens keliai, e, kuriuos suderinus su, su e, sausumos keliais panaudotume LMG e, perdavimą sunkvežimiams, laivams, traukiniams. Dabartinė NGV rinka Europoje. Padėtis labai skirtinga, todėl reikia švaraus transporto paketo, kad suderintume uh, E, transporto priemonių ir stočių, pildymo stočių e, sistemą visoje Europoje. Kaip matome žemėlapyje, e, iš viso yra tik tai 3350 gamtinių dujų pildymo stočių. Italijoje yra E, ir Vokietijoje yra du trečdaliai e, visos rinkos e, degalinių. Taigi infrastruktūra yra labai nevienodai pasiskiršiusi. Mes esame įsitikinę, kad CNG šiuo atveju yra perspektyviausias būdas sumažinti emisijas. Pažiūrėkime į e, tai, kaip keičiasi automobilių rinka. Volkswagenas e, buvo paskeltas kaip vienas ekologiškiausių automobilių. Fiatas neseniai buvo paskeltas kaip žaliausias automobilis. E, E, stengiamės didinti automobilių e, efektyvumą, produktyvumą, bet turime galvoti ir apie jų švarumą. E, švaraus kūro panaudojimas leistų sumažinti papildomai CO2 išmetimus 25 procesais. Europa įgyvena tas technologijas yra pasaulio lyderė, milijonas Europoje, 60 milijonų pasaulyje, bet mūsų gamintojai yra lyderiai kol kas dar nepripažįstama, kad gamtinės dujos yra pigiausias kuras, bet vartotojai turi būti informuoję apie tai. Mes parduodame kilogramus. Kalbame apie CNG e, miesto transportą jis pasiteisins, o LNG yra reikalingas tolimajam transportui, tolimųjų pervežimų automobiliams. Todėl apie LNG mes turėtume kalbėti daugiau. Aš džiaugiuosi, Olivier, kad jūs nuo pat pradžių dalyvaujate FP7 projekto paskelbime. Gegužės mėnesį tai vyko. Pastatyti degalines kas 400 km yra labai nudinga. Tik 10 sekundžių beliko pirmininkėme kalbėti, aš jau beveik baigiu. E, mes e, siekiame šios tikslus ir tikimės jūsų paramos. Labai svarbu nepamiršti, kad CNG prijungtas prie dujotikio yra vienas dalykas. E, LCNG ir LNG viena kitą papildo. Jeigu LNG degalinė bus pastatyta, tai CNG bus galima pildyti nemokamai tose degalinėse. Metano uh, E, pildymas tik papildytų esamą sistemą, jokių investicijų nereikėtų papildomų ir realybė būtų atspindėta deramai. Nes dabar matome, kaip e, degalų kainos kyla ir e, rinka auga. Ir aš manau, kad iki 2050 metų mes galėtume su gamtinėmis dujomis užimti bent 20 procentų. Taigi, tikriausiai, kolegos, parenkite švarų transporto paketą. Uh, nereis, nesidėrėjome dėl to tik tai prie vyno taurės. Mes ištisus metus apie tai e, kalbamės e, su susijusiais partneriais. Ir e, mes e, turime suprasti, kad švaraus, švarios energijos transportui paketas yra nepaprastai svarbus ir laikykitės terminų. Terminas buvo jau vakar. Galbūt ne visas kuras yra vertinamas taip, kaip reikėtų, bet aš manau, kad padėtis pasikeis. Ačiū. Next is Mr. Zolek. Toliau uh, e, sakys ponas Zolek e, HR. Er. Organizacijos atstovas. Uh, Labas rytas, Aš pasistengsiu taip pat greit kalbėti, kaip ir prieš mane kalbėjęs kolega. E, Keltą žodžių apie mūsų organizaciją. Jūs matote žemėlapį, mes apriepėme 40 regionų Europoje, e, kurie užsieima elektromobilumu e, bet labai svarbu suprasti, kad tarp jų yra nemažų skirtumų. E, dirbame trimis kryptimi, visų pirma rengiame politikos rekomendacijas remdamiesi faktais, toliau bandome paramos e, tam tikrą tinklą sukurti. E, dabar galiu pasakyti mūsų poziciją dėl transportui e, skirtos švarios energijos iniciatyvos. Mes aišku remiame ES ambiciją e, paspartinti vandenilio e, variklių ir elektromobilių panaudojimą ES. Taigi konkrečiai mes e, pritarėme tam, kad standartizacija būtų vienas iš būdų, kaip e, įveikti iškylančius iššūkius. Ypatingai mums reikia pasinaudoti masto ekonomikos teikimomis galimybėmis. Mes e, keletoje projektų jau esame įsitikinę, kad besiskiriantys standartai yra viena iš didžiausių kliučių, E, siekiant masiškumo. E, keletą pastabų ar įsipareigojimų, kai kalbama apie numatytus tikslus e, įgyvendinant transportui skirtą švarę energiją. <clears throat> Tikslų galima pasiekti tik tai tada, jeigu bus prisimti labai aiškus įsipareigojimai ir kad jiems pritars atitink atitinkamos suinteresuotosios grupės. Tos e, ambicijos ir e, tikslai turi pripažinti vietos ir regionų poreikius ir e, sąlygas. Ir e, tikslai taip pat turi būti paremti faktais ir patirtimi ir galbūt e, projektais ir programomis. Ir todėl mes irgi norėtume prisidėti čia nes e, Europos komisijos padedami mes esame sukūrę vadinamą Europos elektromobilumo observatoriją. E, mes manytume, kad tai galėtų prisidėti prie e, rinkos paskirstimo kanalų vystymo ir jau švarios energijos direktyvoje taip pat tai paminima, kad reikia prisidėti prie informacijos uh, E, mainų ir e, koordinuotų regionų veiklos. E, taigi reikėtų geriau paaiškinti motivacijas, varomasias jėgas ir sugebėti geriau pasikeisti pažangiają praktiką. Tad mums reikia įvardinti tuos dinaminius kanalus, atsižvelgiant į vietos specifiką Taip pat e, reikia sukurti tam tikras priemonės e, politikos formuotojams, kaip jie galėtų stebėti įvykius. Aš noriu taip pat e, pakviesti Jūs į mūsų kitą seminarą, kurį čia mes birželio 20 rengiame Briuselėje. Na ir pagaliau keletas rekomendacijų iš mūsų pusės. Mes remiamės elektromobilumo observatorijos tyrimais Mums atrodo, kad e, reikia paremti tuos e, sprendimų prieėmėjus, e, jiems formuojant realistinės strategijas reikia įvardinti tendencijas, verslo atvejus ir paramos schemas. Ir mes bandome tai daryti, paremdami šios direktyvos projektą. Taip pat reikia gerai įsivaizduoti e, regionų skirtumus ir e, santykius tarp regionų ir nacionalinių transporto ir energetikos sistemų. E, nes vieno požiūrio čia taikyti negalime, reikia įvardinti atskirai kiekvieno poreikius. E, reikia taip pat e, gerai įsivaizduoti atskirų institucijų, regioninių ir nacionalinių e, galės ir įgaliojimus. Mm, taip pat mes galvojame, kad reikėtų veikti iš apačios į viršų ir taip pat užtikrinti ES įvairių programų paramą. Tad dar kartą noriu pareikšti mūsų uh, paramą, e, aš manau, kad e, ši iniciatyva mm, bus sėkminga tik tai, e, jeigu ta parama bus. Toliau panas Claude Rikau iš EVP, EV Plug alijanso. Thank you, Mr. Chairman. Uh, EV Plug Alliance uh, is an association industry international. Ačiū, ponė pirmininkė. EV Plug Alliance'as yra tarptautinė pramonės bendrovio asociacija, kurios tikslas yra propaguoti saugų, interaktyvų uh, kūrą ir infrastruktūrą. Kalbant apie pakrovimo infrastruktūrą, yra labai svarbu nepamiršti, kad didelė dalis tos infrastruktūros jau egzistuoja. Turiu galvoje elektrinės, platinimo tinklą, elektros sistemas e, namuose ir pastatuose. Visa tai jau egzistuoja ir tai labai didelis pranašumas, e, kalbant apie e, pakraunamų, įkraunamų elektrinių automobilių perspektyvas. Jie gali panaudoti turimą infrastruktūrą. Tačiau trūksta tokių įkrovimo taškų, kurie leistų e, pajungti automobilį į tinklą ir saugiai jį pakrauti. Ir būtent tai mes turime galvoje kalbėdami apie įkrovimo infrastruktūrą. Turime panaudoti skirtingus įkrovimo taškus, kurie leistų uh, skirtingais būdais lietai arba labai greitai pakrauti automobilį ateityje. Tiesą sakant, yra net suskaičiuota, kad 90 procentų tų e, įkrovimo taškų bus e, įdėkta e, pastatuose, namuose, o tik 10 procentų bus viešosiose erdvėse, viešosiose automobilių stovėjimo aikštelėse ar panašiai. Taigi, tokių įkrovimo taškų integravimas į pastatų elektros infrastruktūrą yra vienas iš pagrindinių reikalavimų. Ši infrastruktūra yra labai svarbi stengiantis pagreitinti e, elektrinio mobilumo patvirtinimą. Todėl mes sveikiname direktyvos tikslą pagreitinti e, didelės e, saveikios išmanios Europos įkrovimo infrastruktūros e, plėtrą, nes tai yra būtina elektroninio mobilumo raidai. Anksčiau mums to trūkdavo. Tiesą sakant, dabar labai svarbu Uh, užbaigti šią direktyvą greitai ir ją patvirtinti, kad ją įgyvendinti būtų lengviau visose valstybėse narėse. Todėl manome, kad uh, reikėtų išskirti keletą direktyvos uh, elementų, kuriuos reikėtų patobulinti, kad jos įgyvendinimas nestriktų. EVPLAG alijansas nori prisidėti prie susitarimo dėl direktyvos ir pagreitinti jos įgyvendinimą. Taigi, ko, ką mes labiausia turime galvoje, sakydami, kad reikia direktyvą pagerinti. Direktyva yra kalbama apie e, saveikumą, apie selektyves technologijas, apie technologijų pasirinkimą, antrojo tipo technologijų pasirinkimą, e, kaip rozetės infrastruktūroje sistemą kad visose Europos valstybėse tą direktyvą būtų galima priimti, ši direktyva turi būti suderinta su Europos valstybių elektros saugos praktika. Uh, Kad tai pasiektume, turime pritaikyti labai paprastą sprendimą. Tai yra, direktyvoje turi būti numatyta, kad galima naudoti ir a, antrojo tipo rozetės, kaip kad šiandien parašyta, ir antrojo tipo rozetės su a, e, saugumo dangteliais, a, e, kai, kurie atitinka dabartinę antrojo tipo rozetę. tiesą sakant, pramonė jau yra pasirengusi pradėti tai gaminti masiškai ir nustatyti tam tikrus standartus, kurie leistų antrojo tipo kištukus su saugikliais gaminti už nedidelę kainą ir mes norime, kad tai būtų numatyta direktyvoje. Toks sprendimas atitiktų Europos komisijos prašymą sukurti vieningą kištuką ir automobilių vairuotojai turėtų tokį kištuką, kiekvienas turėti automobilyje ir galėtų pasikrauti automobilį bet kur Europoje. Norėčiau e, atkreipti dėmesį keletą momentų, kuriuos reikėtų direktyvoje išaiškinti. Pirmiausia, jau yra sama, kad um, turi būti pradėta laiku investuoti į automobilius ir jų mobilumą. O ir tie, kurie galbūt per anksti tai padarys, neturėtų susilaukti sankcijų pagal direktyvą. Lygiai taip pat mes turime apriboti jau esamų įrenginių e, pakoregavimą, pritaikymą. E, ne tik, tai, tai turi būti daroma ne tik viešosios erdvės infrastruktūroje. Pakankamai laiko turi būti suteikta tam pritaikymui. E, taip pat reikia pakankamai laiko uh, prisitaikyti prie e, tos bazės, prie tos sistemos, kuri anksčiau buvo sukurta automobilių pramonėje. E, ir galiausiai mes remiame trečiojo e, modelio prioritetizavimą, nes tai leistų pažangiai valdyti energijos rinką kad mes galėtume įkrauti automobilius pagal, per esamas e, pirmojo tipo ir antrojo tipo rozetes, būtų uh, naudinga užtikrinti, uh, kad, vairu, kad vartotojai tuo pasitikėtų, kad jie iš tiesų būtų tikri, kad galės pasinaudoti tokiomis rozetėmis. Baigdamas aš galiu pasakyti, kad direktyva neturi uh, atmesti galimybės naudotis pirmojo ir antrojo modelio rozečių. Dėkui. Paskutinis e, šioje ekspertų grupėje pasakys ponas Petr Doliesi iš Europos mobilumo ir tvaraus transporto asociacijos. Dėkoju, e, atstovauju ASEA, e e, Europos automobilių gamintojų asociacijai. Jungiame svarbiausius Europos automobilių gamintojus. Mes galvojame, kad visi gamintojai turi turėti tokias pat teisės ir labai svarbu, kad mes visi galėtume aptarti šio pasiūlymo detalės. Kalbant apie alternatyvų e, kurą, mes į tai žiūrime e, truputį plačiau e, bendrame švarios energijos ir transporto kontekste mes galvojame, kad ateities e, transportui reikės skirtingų e, modelių ir technologijų ir mes džiaugiamės todėl, kad dabar svarstamas pasiūlymas nesusitelkia ties vieną alternatyvą, bet numato skirtingas alternatyvas. Tad šis principas ir turėtų išlikti mūsų nuomonė, nes tai svarbu ir mums, ir vartotojams. Nes galų gale galutinis vartotojas turės e, spręsti, ką pirkti, ar įprastinį automobilį, ar dujomis, ar elektra varomus, varomas transporto priemonės. E, e kad galėtume žengti į priekį, e, panaudodami alternatyvius e, kurus ar e, energiją, e, mums reikia koordinuoti savo veiksmus ES lygmenių, kad užtikrintume e, paneuropinę standartizaciją. Tai reiškia, kad e, e, sėkmingai sprendžiant šias problemas turi prisidėti ne tik tai gamintojai, čia veikia daug veiksnių. Mes įsipareigojame daryti pažangą transporto priemonių srityje, atsižvelgiant į vartotojų poreikius bet e, mes e, taip pat norėtume, kad svarbiausia jėga čia turėtų būti e, rinka. Neturėtume pakliūti į situaciją, kada iškyla vienos ar kitos technologijos burbulas. Taip pat labai svarbu užtikrinti Europos e, vidaus rinkos egzistavimą ir turime užtikrinti, kad nacionalinio lygio politika būtų koordinuota ir žengtų tą pačią kryptim. E, labai e, svarbu, kad nereikėtų to pačio produkto pardavinėti remiantis 27 skirtingomis sąlygomis. E, čia eina kalba, žinoma, apie bendrą infrastruktūrą ir standartus. Mes turime užtikrinti, kad valstybių, tarp valstybių narių bus tarpusavio susijimo galimybė. E, jeigu kažkas e, kas nori nusipirkti elektromobilį, e, turės e, blaškytis, e, nežinodamas, e, kurį pirkti, priklausomai nuo to, kur jisai gyvena, bus labai blogai. Aš e, manytume, kad dabartinėme e, pasiūlyme reikėtų šiek tiek patobulinti kai kurias dalis. E, reikėtų standartizuoti taip pat ir elektros pakrovimo įrangą, įrangą, kuris skirta dujomis užpildyti ir taip toliau. Čia reikėtų taip pat numatyti standartizacijos galimybę. mes matytume, kad alternatyvių e, variklių ir transporto priemonių ir kūro paplitimas didelė dalim priklausys nuo infrastruktūros e, egzistavimo. Tai aišku reikia spręsti europinių lygmenių ir valstybių narių lygmenių. Ir dėje, e, nors tai galbūt ir nebus efektyviausia, mums e, reikia užtikrinti atskirų investicijų į atskiras e, kuro rūšis. E, kalbant apie mm, elektros energiją ir pakrovimą, jūs žinote, kad e, e, automobilių gamintojai jau kurį laiką diskutuoja apie tai ir mes esame sutarę dėl harmonizuotų taisyklių naujų transporto rūšių tipams, kurios būtų naudojamas nuo 2017 metų, nes čia reikia tam tikro įsibėgėjimo laiko. Jau buvo paminėta, kad reikia tam tikro pereinamojo e, laikotarpio e, perinant prie trečiojo modelio, mums reikia taip pat užtikrinti galimybę pakrauti taip pat ir namie, pasinaudojant įvairiais modeliais. E, mes žinome, kad jau dabar yra automobilių, kurie yra skirtingai pakraunami, tad reikės spręsti ir šitą problemą, bet e, mums būtina turėti ir tam tikrą e, tolimesnės perspektyvas viziją, kuri remtųsi antro tipo kombo sprendimais. Mums reikia sprendimų siekiant užtikrinti, kad rinka nebūtų fragmentuota. Mums nereikia 27 skirtingų rinkų, nes tai nėra tvaru. Taigi pasiūlymas eina tinkama kryptimi, reikia jį truputį e, logiškiau ir racionaliau išdėstyti. E, čia vienas iš tikslų, žinoma, sutaupyti išlaidas. E, mes taip pat turime suteikti vartotojui galimybę rinktis tarp skirtingų alternatyvių kūro rūšių. Tad, kaip aš minėjau, mes jau esame sutarę dėl kai kurių dalykų susijusi su e, ateities kūrų, o dabar lauksime veiksmų iš valstybių narių ir ES pusės. Dėkoju, ponas Fidanza, ponas Hertogas, ponė Meiser, ponė Lichtenberger, ponas Količek ir kiti komiteto nariai norėtų pasisakyti, pasižymiu ponę Foster. Savame sprantama, kuo daugiau iš jūsų norės pasakyti, tuo mažiau laiko jums teks. Aš užsirašiau ir jūs, kolega, o pirmam žodis teiksiu ponui Fidanzai. Turime aštuonis norinčius paklausti. Tad ponui Fidanzai, kai pranešėjai, suteiksiu 3 minutės, visiems kitiems po 2 minutės. Prašau, Karlo, žodis tau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Norėčiau tik tai patikslinti kai ką ir beje padėkoti kalbėtojams. Pirmas klausimas būtų ponui Kristi. Kalbant apie elektrą Mes jau keistėmės nuomonėmis komitete šito klausimu ir labai daug kolegų pasisakė. Ir daugelis jų kalbėjo apie finansavimą. Visi be abejonės pritarėme, kad e, einama tinkama linkme šioje srityje, tačiau aišku, reikia, kad būtų numatytas aiškus finansavimas ir kartais nesusidarojama su finansavimo problemomis yra. Todėl mano klausimas toks. Uh, ar privatus ir valstybinis sektorius gali bendradarbiauti čia e, siekiant e, optimizuoti tų lėšų įsisavinimą. Toliau dėl dujų. Ponui Medžia klausimas. Kalbant apie suderinamumą tarp CNG ir LNG, aš mačiau, e, ką rodė pranešėjas skaidrėje, tačiau norėčiau daugiau informacijos apie sandėliavimą ir e, degalinių tinklą. Ir kitas klausimas būtų dėl kilometrų, dėl tikslo verčiant, e, skaičiuojant kilometrais, kokie čia yra mūsų tikslai, ar mūsų tikslai čia yra pasiekiami ir realūs ar ne. Ir ponui Lions ir kitam kalbėtojai klausimas, jūs kalbėjot apie Plug Alliance, galbūt galėtumėte pakomentuoti konkrečiau šį aspektą.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 Präsentation. Das war sehr aufschlussreich. Dėkoju. Man atrodo, kad e, buvo konsultuojamasi su suinteresuotomis pusėmis. Plags aspektas jau, jau buvo paliestas kitų kolegų klausimuose. Dėl LNG ir CNG taip pat jau buvo pateiktas klausimas. Aš noriu paklausti pono Zeleko. Įvairūs regionai yra nevienodai motivuoti siekiant jūsų minėtų dalykų. Ar jūs manote, kad mes turėtume intensyviau dirbti, kad europinių lygmenių būtų e, daroma pažanga? Toliau norėčiau taip pat paklausti dėl investicijų. Man atrodo, kad čia e, iškyla tam tikrų sunkumų. Kaip galima palengvinti finansavimo šaltinių paiešką? Panas Taylor, dėkuoju pirmininkė, noriu padėkoti už e, pasisakymus visiems prelegentams. Keletą pastabų iš mano pusės. E, Mano supratimu, elektromobiliai nėra rimta alternatyva, kai kalbam apie asmenius automobilius dėl jų riboto kilometražo. Elektromobiliai toli nenuvažiuoja. Tad e, tikriausiai nesusilauks daugumos vartotojų dėmesio. Mm. Žinoma, e, kai kalbam apie elektromobilius, vienas iš privalumų yra e, CO2 išlakų ribojimas, bet tik tai tuo atveju, jeigu to elektros energija bus pagaminta iš atsinaujinančių šaltinių. Savo pasisakymuose jūs regis to nepaminėjote. Jeigu ir minėjote, tai aš ne, neužfiksavau. Uh, Tiesą sakant, standartizavimas reikalingas ir elektri, elektromobiliams, ir e, automobiliams varomiems e, dujomis. Bet e, nei suspaustos, nei skystos gamtinės dujos nėra nesibaigiantis energijos šaltinis, o e, užpildymo infrastruktūra yra labai brangi. Tad e, automobilių gamintojai turėtų toliau dirbti, kurdami tokius automobilius, e, kuriuos vartotojas norėtų ir galėtų naudoti. Pone Lichtenberger. Dėkuoju. Aš e, taip pat turiu keletą klausimų. krovos taškų harmonizavimas ir tie du tipai, kuriuos jūs minėjote. Gal galėtumėt pakomentuoti plačiau šitos dalykus, standartizavimo aspektą. Bet ar, ar šioje srityje, jeigu bus einama per greitai į priekį, galbūt bus užkertamas kelias naujovėms, o jeigu bus vėluojama, tuomet iškils kitų problemų, siekiant tinkamai sudėlioti prioritetus. Toliau energijos, elektros energijos panaudojimas. Čia iškyla klausimas ne tik tai dėl ilgų nuotolių transporto, turiu galvoje autonomiją kaip bus, už, kaip bus e, šis aspektas užtikrinamas e, miestuose. Kolega jau klausė apie automobilių krovimo taškus miestuose. Žinome, kad kaimo vietovėse tai yra daug paprasčiau, tačiau mieste, kur yra daug daugiabučių namų, kur yra daug automobilių, tai bus netaip paprasta, kaip bus užtikrintos tos infrastruktūros miestuose. Man atrodo, kad čia yra daug problemų ir sunkumas ir, ir problema visą tai tinkamai įgyvendinti yra susijusi būtent su tuo aspektu. Kalbant apie autonomiją, tai čia turėtume būti realistai, mes matome, kas sakoma reklamoje, tačiau e, žinome, kad automobilyje yra daug įvairiausių prietaisų ir jiems taip pat reikia energijos. Manau, kad čia e, netinkamai informuojamas vartotojas yra. Panas Kolačiak, dėkuoju. Noriu pasakyti, kad kolegos čia painėja du dalykus. Aš asmeniškai studijavau chemiją Aš esu parašęs daktarinę disertaciją iš chemijos. Reikia pasakyti, kad e, ką mes bedarytume, praktiškai visuomet išsiskiria CO2 kažkurioje stadijoje. Mes e, galime, aišku, naudoti elektros energiją, galima naudoti dujas. Jūs e, nekalbėjot apie galimybę naudoti automobiliuose įvairias energijos e, rušis. Ir čia galbūt reikėtų pamastyti, kokie miksai būtų patys realistiškiausi pagalvoti apie tai, ką reikėtų padaryti, kiek reikėtų dar pastangų, e, kokio, kokio galingumo turėtų būti baterijos. Ar baterijos turi būti perkraunamos ir, e, ir kaip ar jos turi būti keičiamos dažnai dabar yra pasirenkamas pakeitimo variantas, užuot bandžius pataisyti bateriją, akumuliatorių. Aišku, čia gali būti ir kitų galimybių. Kartais nėra paprasta rasti tinkamų sprendimų. Pane Foster, dvi minutės. Labai ačiū. Man turbūt reikėjo per chemijos pamokas geriau mokytis, todėl aš labai džiaugiuosi, kad kolega šiek tiek nušvietė, kaip viskas čia veikia. Bet, bet kokiu atveju mes visi džiaugiamės, kad pradedama galvoti, kaip alternatyvus e, kuros, alternatyvus degalai gali būti panaudoti ir panašiai. Aš e, noriu tik priminti e, pirmiesiams kalbėtojams, kad ne jūs pateikėte pakeitimus kaip pramonės atstovai. Jeigu parlamentas teikia pakeitimus, tai patys parlamentarai nusprendžia, ar teisės aktas turi būti keičiamas ar ne. Aš norėjau mandagiai jums tai priminti, nepaisant to, kad jūsų prisistatymai buvo įdomus. O dabar perinu prie direktyvos. Čia yra kitų svarbių dalykų. Aš manau, kad Europos komisijos e, dokumente nustatyti terminai yra nerealistiški. Aš nenoriu čia nieko kaltinti, bet turėtume būti atsargesni, kai e, tokie sudėtingi klausimai yra sprendžiami kaip šis, nes yra elgiamasi per daug paviršutiniškai. Daugumą valstybių narių terminų netenkins, nes bet kokiu atveju yra labai sunku nustatyti grafiką, kada kas turi būti padaryta. Aš sutinku su automobilių gamintojais. Ir e, mano pačios atstovavimo regione ir visoje Europoje yra daug automobilių gamintojų. Ir žinome, kad viskas priklausys nuo rinkos e, tendencijų. Ar žiūrėsim, ko reiks vartotojai, ar vartotojai norės tų naujų dalykų ar ne. Tai yra esminis dalykas, kurį būtina suprasti. Ir subsidiarumo problema čia iškyla. Mano nuomonė, e, valstybės narės pačios turi daug ką nuspręsti Ir pažvelkite į valstybės geografiją, pamatysite, kad yra daug kitų veiksnių. Ar valstybė narė e, norės taip ar taip spręsti jūsų minėtas problemas. Kitas dalykas, niekas nekalbėjo apie infrastruktūros kainą. Infrastruktūra neteina nemokamai. Masiškai e, labai didelės išlaidos bus patirtos e, kuriant infrastruktūrą. Gal per kitą susitikimą mes apie tai turėtume pagalvoti, bet bendrai kol kas apie tai yra net neužsimenama. Uh, Vienas iš pagrindinių e, klausimų valstybėms narėms bus e, būtent e, išsiaiškinti, kaip tą padaryti. Todėl vyriausybės, pramonės atstovai, visuomenė turi aiškintis, koks būtų racionaliausias sprendimas, kas būtų geriau negu kad yra dabar. Ir galiausiai ponas Grošt, dvi minutės. Dėkuoju už labai turiningą informacija. Ateityje 80 procentų gyventojų gyvens miestuose. Tad šiame kontekste autonomijos aspektas nėra pats svarbiausias. Man atrodo, jog apskaičiavimai rodo, jog, pavyzdžiui, Briuselėje 75 procentai negalės užsitikrinti tinkamų pajėgumų. Man atrodo labai svarbu, kad e, standartizavimo procesas vyktų tinkamai. Ir man atrodo, kad čia svarbiausias aspektas ne autonomija, bet mobilumas bei saveika, saveikumo užtikrinimas. Ar pramonė negalėtų imtis priemonių, kad visos tinkamos infrastruktūros būtų įgyvendinamos. Man atrodo, kad pramonė turi būti pati tuo suinteresuota, kalbant apie saugos aspektą. Žinau, jog yra šiandien kai kurių įrengimų keliančių problemų šioje srityje ir galbūt ateityje nebus lengva išspręsti tas problemas, kai kurie įrengimai gali būti naudojami tik tai e, tam tikrų mažų pajėgumų. Tad e, standartizavimas, sauga, autonomija, mobilumas. Manau, kad tai labai svarbus e, aspektai ir jeigu spręsime problemas šiuose srityse, tai rytoj sulauksime gerų rezultatų. Aš e, noriu perėti kitą komitetą ir e, būtų nemandagu, jeigu aš e, klausčiau, paklausiu pati išeičiau, todėl aš paliksiu savo asistentą, jis perduos man jūsų atsakymus. Aišku. Aš irgi esu vienas iš tų žmonių, kurie per chemiją prastai uh, užsirašinėjo. Uh, todėl ir pasakiau e, moksliškai neteisingų faktų. E, gerbiami ponai, Aš žinau, kad laiko lieka labai nedaug, bet e, kaip žinia, e, pavieniams parlamento nariams jūs galite siūsti atsakymus raštu. Po porą minučių dabar suteikiu kiekvienam jūsų ponas Kristi pirmą. Ačiū. Visų pirma, aš pabandysiu atsakyti keletą klausimų ir e, pirmasis iš jų dėl finansavimo. Yra daug verslo modelių, kuriuos galėtume pritaikyti. Aš manau, kad galimybės atsiveria, kai pradedi galvoti apie uh, E, susijęs investicijas, e, kai galvojame apie geresnį infrastruktūros finansavimą, reikia ieškoti apie tam tikrą abonemento modelį. Galbūt e, būtų galima suderinti šią veiklą su, pavyzdžiui, priekybos centrais, tada vartotojų daugiau būtų galima pritraukti. Galima sukurti ir kitokių verslo modelių, pavyzdžiui, kažkas panašaus į mobiliųjų telefonų sistemą galėtų būti sukurta, galbūt uh, E, roamingo sistema galėtų atsirasti. Bus nemažai pakeitimų, bet svarbiausia turime užtikrinti, kad nebūtų e, pateikta per daug pasiūlymų pakeitimams parlamentarams, e, kad nebūtų per daug apribojimų investavimui į įkrovimo centrus. Mes galėsime parengti dar daugiau dokumentų apie šią temą, jeigu norėsit. E, kitas dalykas, ponui Taylor, e, tai yra susijęs su pono Grošo paskutiniu pasakymu. Taip, tai yra susijęs su labai tankiai apgyvendintomis valstybėmis, tokiamis kaip e, Europos šalis. Um, trumpais atstumais važinėja labai didelė gyventojų dalis. Aš manau, kad jie be jokių sunkumų galėtų pereiti prie elektrinių automobilių, ypač jeigu e, keliai yra glaudžiai susijęti su viešuoju transportu. Ne kiekvienas žmogus sunaudotų, aišku, vasaros atostogoms su elektriniu automobiliu nevažiuosi, bet kadangi vartojimo modeliai keičiasi, mes manome, kad e, mūsų siūloma sistema pasiteisinu. Pono Groš pastebėjimą sureaguosiu. Taip, miestų, miestų teritorijose reikia e, su E, transporto grūščių problema susidoroti ir aš manau, kad mūsų pasiūlymas tai padėtų padaryti. Ačiū, pona Kristi. Kaip jau sakiau, jeigu nespėjote atsakyti, galite raštu atsiųsti atsakymus parlamentarams. Toliau ponas Meč, dvi minutės. Thank you, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Foster, be bejonės, aš pats neturiu pasiūlymų pakeitimams. Mes ateiname čia e, pasikalbėti su jumis ir jūs informuoti. Šit tema mums yra aktuali ir mes norim, kad apie ją būtų suteikta teisinga informacija. Daug problemų neiškyla dėl dujų šiame pasiūlyme, nes jau technologijų sistema yra gerai sukurta. Dabar aš norėčiau pereiti prie pono Fidansos ir pono R2 klausimų. Kas yra CNG ir LNG? Ar tai yra metano dujos? Taip, tai yra e, metanas, gamtinės dujos. CNG ir LNG tai yra tas pats kuras ir jo nereikėtų e, painioti su kitu kūru, kuris vadinasi LPG. Jis ne, jie neturi nieko bendro tarpusavėje. CNG ir LNG yra metanas, vienos rūšies kuras. Dujos, kuriuose yra daug metano, galime tai pasakyti. Ir tai gali būti gaminama iš, gali būti išgauta iš iškesenojo kūro. Uh, LNG ir CNG yra tarpusavėje suderinama ir technologijos gali būti pritaikytos. Vienintelis skirtumas tarp jų yra jų kaupimo ir saugojimo būdas. Gamtinės dujos suskistėja, kai jos yra atšaldomos iki 160 laipsnių ir tada joms reikia mažiau vietos. Taigi automobilis, kuriame e, bus naudojamos tokios dujos, naudosis CNG. E, kaip jau sakėme, atostogų su tokiu automobiliu nevažiuosi. Jeigu CNG paliksi E, užpildytą automobilį namuose, jis, tas kuras pradės išgaruoti po keletos savaičių. Infrastruktūra. Vėlgi, viskas yra, e, sus, skirtumas tarp šių dujų yra e, prijungimas prie dujotekio ar prie skistųjų dujų tiekimo sistemos. E, daug kas sako, kad CNG yra efektyvus kuras, bet turi būti nustatytas minimalus reikalavimas 150-250 e, e, km gali būti nuvažiuotas automobiliu užpildytų CNG, o sunkvežimis užpildytas LPG gali nuvažiuoti pusantro tūkstančio kilometrų. E, mokesčiai, kainos yra labai svarbus klausimas, kaip aš jau sakiau, degalinėse bus nustatytos galutinės kainos, bet vien tik tai degalinių tinklo sukūrimas yra nepakankama priemonė. Kažkas sakė, kad e, tokios dujos yra nesibaigiantis šaltinis, bet taip nėra, jis kažkada baigsis, mes tiesiog turim galvoti, kaip efektyviau jį naudoti, bet to, tos sistemos integravimas su atsinaujančiais energijos šaltiniais e, turi taip pat būti gerai apsvarstytas. Pirmininkas nustabdo kalbėtoje, toliau ponas Ziulek. Dėkoju. Aš savo laiką panaudosiu e, dviem pastabom ir dviem atsakymams. E, pirmiausia, e, vietos valdžios ir regionų motivavimas siekti tam tikrų direktyvos tikslų Mes e, džiaugiamės e, paskeitimų nuomonėmis dėl tų tikslų, e, neturime priežasčių jais abejoti, tad pagal dabartinę informaciją žengiame tinkame kryptimi. Ir žinoma, ta informavimo darbą ateityje norėtume matyti stiprėjantį. Dabar kalbant apie infrastruktūrą, elektros mobilumo infrastruktūros kūrimas, Mes e, e, čia turime labai aiškiai pasakyti, kad e, kalbame ir apie elektromobilius, ir apie kitokius alternatyvinius modelius. Tai, kas veikia Osle, galbūt neveiks Paryžiuje ir savai mes sprantame, tai didelis iššūkis ir čia vėlgi mes norėtume savo indėlį įnešti. Dabar e, varomusios jėgos regionų lygmenių e, turėtų būti atsinaujančios energetikos e, nešėjų integravimas, energetikos tiekimo, infrastruktūros ir transporto integravimas sudaro didelės galimybės ir tai yra labai svarbi varomoji jėga vietos valdžiai. E, aš norėčiau atsakyti į pono e, Fidanzas klausimą apie antro tipo e, rozetės ir kištukus. Čia gal mano kolega, kuris daugiau nusimano apie automobilius, galėtų geriau atsakyti. Dauguma infrastruktūros vis tik turėtų naudoti 22 kW greito pakrovimo modelį. Aš kalbėjau apie išmoningą infrastruktūrą, vadinamąją smart infrastructure, nes būtent toks pakrovimas e, leis e, didelę dalmi panaudoti atsinaujinančią energetiką, nes e, tais atvejais, kada tinklas negali absorbuoti visos energijos, e, būtent elektromobiliai galėtų panaudoti per viršinę e, energiją pagamintą, pavyzdžiui, vėjo jėgainėse. Toliau buvo klausima apie infrastruktūros kainą. Ir mes iš tikrųjų būtent ir galvojame, kad dauguma pakrovimo e, infrastruktūros turėtų būti įrengta e, E, namuose, statiniuose. Buvo taip pat klausimas apie didelius miestus. <clears throat> Dalymasis automobiliu, e, automobiliu elektromobiliais ateityje turėtų būti vienas iš svarbiausių e, modelių. Ir e, reiktų keisti ir e, veikimo paradigmą. Jūs e, sustojate ne todėl, kad reikia pakrauti, bet kraunate tada, kada sustojate. Na ir pagaliau saugos klausimai, be abejo, tai yra imperatyvus poreikis, jokiais būdais pradedant kurti rinką neturime ignoruoti saugumo klausimų. Dėkui. E, pradėsiu nuo pono e, Groš klausimo. E, iš tikrųjų juokinga, kad globalios kompanijos sugeba pardavinėti savo produktus Japonijoje ar JAV, bet negali jų parduoti, pavyzdžiui, Prancūzijoje ir Vokietijoje. Todėl mes ir siūlome bendrus sprendimus Europai. E, Apie finansavimą neprašome, kad būtų investuojama milijardai. Norime, kad investicijos eitų tą pačią kryptimį, būtų logiškai ir racionaliai orientuotos. E, mūsų organizacijos nariai kasmet e, investuoja 26 milijardus eurų į mokslo tyrimus ir inovacijas. Jie labai supranta, kad rizikuoja savo privačiais pinigais. Ir e, jeigu valstybės narės susitars eiti kažkokia kryptimi, paskui sakys, mes nenorime nei cento tam išleisti, e, tada tai būtų labai keista. Taigi, mes prisijimame tam tikrą riziką, pasinaudojame galimybėmis ir teikiame produktus į rinką ir tikimės, kad valstybės narės taip pat investuos savo dalį. E, valstybės narės e, turėtų turėti savo mobilumo planus Prancūzijoje, Vokietijoje ar Danijoje. E, jie leidžia tam pinigus, bet remia skirtingus sprendimus. Tad valstybės narės turėtų čia žengti vieną kryptimį, sutarti, kad eisime tą kryptimį ir tai mums tiktų. Ir aš taip pat esu tikras, kad ir infrastruktūros teikėjai tada e, džiaugtųsi būtent tokiais klientais ir būtų pasirengę dalintis išlaidomis. Tai būtų ir gyvybiškai įmanoma ir būtų pravartu Europai. Dėkoju ekspertams, e, kurie dalyvavo pirmosios grupės aptarime, o dabar suteiksime galimybę kitiems ekspertams susirinkti ir tarp jų um, bus uh, ponas Laros iš Waterborne platformos, ponas Viliet iš Tarptautinės kelių sąjungos, ponas Umberto Gvida iš UITP, ponas Silvan Han iš uh, Europos miestų ir regionų tinklo ir ponas Marinus Martens iš Europos investicijų banko. Tad aš kviečiu juos visus susirinkti ir susėsti. On peut mettre, euh, on peut mettre Laros, Laros, Laros, Laros, Okay, colleagues, are we ready to go again? Kolegos, prašom vėl susikaupti. Tos pačios taisyklės bus taikomos antrajai daliai, kaip ir pirmajai daliai. Plaktukas lygiai taip pat skambiai, e, skambės kaip ir per pirmąją dalį. Taigi pirmiausia, ponas William Laros iš Waterborne Technology Platform. Prašom, ponė Larus. Uh, good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Ačiū, kad suteikėt progą pasidalinti su jumis mintimis ir pastebėjimais iš jūrų pasaulio. Waterborne technologijų platforma susideda iš visų pagrindinių e, jūrų srities veikėjų. E, nuo laivų statytojų iki uostų inžinierių ir panašiai. Aš, ekologiška raida, švarus kuras visuomet buvo viena iš pagrindinių uh, e, mokslinio tyrimų sričių uh, mūsų uh, veikloje. Mes visuomet kalbėjome, kad reikia kūro sunaudoti kuo mažiau, jis turi būti geresnis arba apskritai jo reikėtų nenaudoti. Ir šiuo atveju aš kalbu apie uh, dujas kaip e, alternatyvą e, kitokiam kūrui. Dujų naudojimas jūrų transporte e, prasidėjo dar 70-mečio pradžioje, kai suskystintų gamtinių dujų naudojimas laivuose tapo rimtų verslų ir laivai perveždavo taip pat LNG Čia mes kalbėjome apie dujų turbinas, apie dujų deginimo variklius, o per pastaruosius dviejus metus matėme, kaip suskistytos gamtinės dujos arba švarus kuras yra pradedamas naudoti kaip alternatyva įprastiniam iškasamajam kurui. Bet iškyla vienas didelis klaustukas. Tai yra e, tūris, kur saugoti tas e, suskystintas dujas, kur jas kaupti. E, buvo sakoma, kad dujos e, suskystėja 160, minus 160 laipsnių temperatūroje. Ir tą užtikrinti nėra lengva. Dėl tos priežasties matote, kad švaraus kūro ar šiuo atveju suskystintų dujų kaip alternatyvos naudojimas daugiausia yra koncentruotas e, artimuojo, artimųjų laivų trumpojo plaukojimo, pakrantės plaukojimo laivų e, transporte. Ir e, tokiu būdu laivai nuplaukia nedidelį atstumą, gali e, prisipildyti e, savo bakus. Ką mes šiandien galime padaryti? su dujomis varomais laivais. E, Norvegijos keltų um, yra labai daug. Taip pat e, vis daug dažniau yra naudojamos baržos, krovininiai laivai, e, kurie yra naudojami tankiai apgyventose teritorijose, kur yra labai svarbu ekologiškumas. kalbant apie socialinę naudą ir kaštus. Pirmiausia, didžiausia nauda yra ta, kad naudodami tokias dujas mes tenkinsime Europos ir tarptautinius aplinkos apsaugos reglamentus. E, Sieros oksido išmetimas sumažėja iki 90 procentų, azoto oksidą išmetama pakankamai ir CO2 išmetama 20-25 procentais mažiau. E, Šiandien matome, e, kad e, e, gali būti naudojamas alternatyvus kuras, toks kaip LNG ir panašiai. Jis yra mm, pigesnis negu laivams naudojamas dizelinis kuras. Taip pat tai yra pigesnis, pigesnė alternatyva negu dizelinis, dizelinė, kurų naudojama nafta. E, tačiau, kaip jau sakiau, dėl dujų mes dar turim e, apribojimų, tam tikrų problemų dėl jų saugojimo, dėl jų gabenimo. E, todėl, kaip jau sakiau, daugiausia toks kuras yra naudojamas pakrantės laivyboje ir trumpiems atstumams. Tai yra labai svarbu Europos komisijai. Tęsdamas, aš galėčiau pakalbėti apie dabar iškylančius iššūkius ir sprendimus. Vienas iš didžiausių iššūkių yra e, reikalingos bunkerinės infrastruktūros toka. Šiuo metu ES yra iškėlusi iniciatyvą sukurti LNG pildymo infrastruktūrą. Akivaizdu, mes tai remiame, bet e, e, keliame tam tikrą įspėjimą. Tai neturi būti privaloma. Pati rinka turi pasirinkti, kas yra geriausia. Antras dalykas, mes esame pasirengę ieškoti sprendimų ir e, tęsti technologinių inovacijų paiešką laivuose ir jūrose. E, matome, kad e, nepakanka konkrečių nuostatų ir taisyklių bei suderintų standartų e, bunkeriams, e, dujų kaupimui ir jų naudojimui laivuose. Europos e, komisija gali palengvinti tokių technologijų gyvenimą Europoje. Europos komisija nuolat yra girdima tarptautinėje jūro organizacijoje, jos balsas yra svarus ir todėl Europos komisija gali palengvinti ekologiško kūro naudojimo e, platinimą, plitimą baigdamas e, Waterborne e, platforma remia komisijos iškeltą iniciatyvą, tą galiu pasakyti, turime realią galimybę pademonstruoti moderniausią technologiją ir Europa e, turi atlikti svarbų vaidmenį, kurdama teisės aktus ir skatindama tokių technologijų naudojimą. Dėkoju ponui Laros. Dabar žodis ponui Mark Biljai iš tarptautinės e, transporto sąjungos. Krovinių transporto sąjungos. Taigi, e, transportui skirtos švarios energijos paketas. Mes sveikiname e, visą komisijos e, nu, nuveiktą darbą. <clears throat> Komerciniai e, sausumos transporto operatoriai e, laukia alternatyvių šaltinių. Ir paketas e, pademonstruoja labai aiškius poslinkius e, transporto srityje, tame tarpe ir komercinio transporto srityje. Jis panaudoja prieinamumą alternatyvių kūro rūšių e, visoje Europoje ir gali prisidėti prie informacijos klaidos apie tai, kaip alternatyvus kuras galėtų būti panaudojamas ir gali prisidėti sprendžiant e, iškylančius iššūkius. Tačiau e, į tą paketą atskirai, kaip į vieną dokumentą nereikėtų žiūrėti, tai yra dalis didesnio paveikslo. Ir mums reikia holistinio požiūrio į transporto ekologizavimą. Mes e, negalime žiūrėti vien tik tai į kurą ar į infrastruktūrą, turime taip pat žiūrėti ir į pačią transporto priemonę. Tai jau buvo paminėta. Transporto operatoriai turi būti skatinami investuoti į tas naujasias transporto priemonės. Ir e, labai svarbu, kad jie aiškiai matytų e, tokių transporto priemonių privalumus. E, ir kad tai būtų skaidru ir patikima. Na ir pagaliau e, jūs matote čia pavaizduotą finansavimą ir iškyla klausimas, kaip ir kas turėtų už tai sumokėti. Iššūkiai. Gaila, bet iki šiol e, tokios transporto priemonės, e, lyginant su dizelinėmis transporto priemonėmis, yra daug, sunk, e, daug brangesnės. Taip pat yra ir <clears throat> e, tam tų privalumų ir trūkumų, e, kalbant apie kūro svorį ir tūrį ir kiek tai įtakoja automobilio bako dydį. Taip pat atskiras klausimas yra automobilio autonomijos problema. 40 tonų e, sunkvežimis e, gali nuvažiuoti apie 4000 e, km. Tuo tarpu LNG naudojantis automobilis tik tai 1200. Tad tiek apie autonomiją. Taip pat ir sauga, saugumas Tie dalykai buvo minėti ir kalbant apie e, poveikio analizę ir e, sąnaudų ir naudos analizę, šitų dalykų nereikia pamiršti. E, jūs turbūt esate matę per televiziją, kaip sproksta auto, autobusas mieste, kuris yra varomas suspaustomis gamtinėmis dujomis. Ir čia yra viena iš sričių, kur dar reikia tobulinimo. Tad kokie sprendimai galimi? E, geresnės, e, geresnės informacijos pateikimas iš gamintojų ir e, kūro tiekėjų pusės, lengvesnė prieiga prie investicinio kapitalo, geresnės garantijos, kad investicijos atneš gražą, E, kompensacijos už galimus praradimus ir savaime suprantama užtikrinimas, kad bus laikomasi saugos standartų. E, taikymo sritis e, taip pat yra svarbi, nes ne visas alternatyvos gali būti panaudojamas, pavyzdžiui, krovininiam ar keleivių transportui vandenilis ir elektra E, vargu ar gali būti panaudojama e, ilgalaikiams, e, ilgalaikiams atstumams. <clears throat> Tuo tarpu SNG čia tiktų labiau. Pavyzdžiui, Vokietijos aplinkos ministerija draugė su Siemens yra atlikusi labai įdomių bandymų šitoje srityje. Toliau, finansavimas. E, E, kokios bus sąnaudos ir išlaidos, ar galima jas išlaikyti priimtiname lygmenyje, kas mokės ir kaip. Ar mokės ES, čia alternatyvų yra įvairių, žinoma, yra valstybių narių įplaukos, e, apmokestinant kurą, e, internacionalizuo, e, išorės e, kaštus įskaičiuojat kaip vidaus kastus, e, galima galvoti apie galutinio vartotojo e, indėlį, bet visais tais atvejais reikia galvoti apie tai, ar teisingai bus paskirstita gauta nauda. Dabar žodis ponui Umberto Gvyda, UITP direktorius. E, Kiek aš suprantu, ponas Gvyda, būtent su jumis yra susijęs tas pasakojimas apie e, sprokstantį autobusą. Na, ten sprogimo gal ir nebuvo, tik tai didelė liepsna. Taigi, kas yra UITP? Tai yra uh, e, E, viešojo transporto įmonės e, jungianti organizacija. Mes e, turime narių 90 šalių. Iš viso mūsų narių yra 3400 ir turime neblogus ryšius tarp kitų dalykų ir su mokslininkais ir universitetais. Keletas žodžių apie viešąjį transportą ES, tai svarbi ekonomikos dalis. Kiekvienais metais pervežame 60 mm, milijonų keleivių. E, čia visų pirma miestuose mm, kalbama apie autobusų ir geležinkelių transportą. E, viešajame transporte mm, dirba 1,2 e, milijonai žmonių. Mes galvojame, kad e, elektri, e, transporto elektrifikacija Šiuo metu į viešai transportą yra įsiskverbusi nuo 40 iki 50 procentų. Pirmininkas, e, pone Gvido, gal galėtumėte truputį lėčiau kalbėti, kad vertėjai galėtų jūs išversti. Tiesą sakant, dabartinės technologijos viešajame transporte šiandieną jau yra švarios, tame tarpe ir naujoji dizelinių autobusų karta. Ir e, e, Didelė dalis e, viešojo transporto regionuose ir miestuose yra elektrinis transportas, e, toks kaip troleibusai. E, tolesnis elektrifikavimas mūsų nuomonė yra vienas iš svarbiausių tikslų. Tai galima pasiekti elektrifikuojant autobusų sistemas nors e, šiandien e, tų technologijų kaina dar nėra, yra, nėra labai patraukli. Ir būtent todėl mes e, sveikiname e, direktyvą dėl alternatyvaus kūro ir infrastruktūros ir mes norėtume, kad būtų pažvelgta ne tik į transporto priemonių, bet taip pat ir į naujos infrastruktūros kūrimą. Ir čia reikėtų galvoti ne vien tik tai apie elektrifikavimą, bet ir apie kitas temas susijusias su judumu. E, pastaraisiais metais politinės e, diskusijos dėl alternatyvaus kūro e, daugiausia telkėsi ties sumanimais, kaip panaudoti elektromobilius. Tačiau, kaip yra sakoma, nors elektromobilių kamščiai bus tylus ir švarus, bet jie vis tiek išliks kamščiais. Tad mums reikia ieškoti kitokių būdų tiems iššūkiams Europos miestuose išspręsti. Aš manau, kad jau dabar atsirandantys modeliai gali pasinaudoti e, ateities e, modeliais, e, gali pastarnauti kaip ateities modeliai daugelį Europos miestų ir e, regionų tai jau yra daroma, bet vienas iš e, svarbiausių veiksnių, kuriant e, pakrovimo infrastruktūrą, yra išlaidos. Mes galvojame, kad yra daug alternatyvų, dabartiniai elektros instaliacijai, e, tad vietoj to, kad kurtume naują infrastruktūrą, galbūt reikėtų panaudoti egzistuojančią elektrinio transporto infrastruktūrą, e, tokiu būdu sukuriant e, pakrovimo galimybės. Mes atlikome pirmąją tokių galimybių analizę draugė su Vokietijos viešosios, e, viešojo transporto e, asociacija. E, ir ištyrėme galimybę panaudoti egzistuojančią elektros geležinkelių pakrovimo uh, E, įrangą e, tam, kad galima būtų pakrauti įvairių tipų elektromobilius. Ir viena mintis pabaigai. Kaip sakėme, e, kad reikia laikytis holistinio požiūrio, bet taip pat kalbant ir apie kitus dalykus, ne vien tik tai infrastruktūrą. E, e, specifinė infrastruktūra e, pasiteisino. Mes galbūt Neturime užmiršti, kad e, jeigu e, autobusas keliaus bent 5 km greičiau, e, tai reikš taip pat ženklų emisijų sumažėjimą. Dėkoju. Dabar žodis ponui Silvian Hon iš Polis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, kad pasikvietėte Polis į šį klausimą. Porą žodžių apie polis. Mes esame Europos miestų ir regionų asociacija, svant visai Europai, 17 valstybių. Ir mes norime paremti savo narius įgyveninti inovatoriškus sprendimus, siekiant tvaraus miestų regionų mobilumo. Mes sprendžiame visą eilę problemų susijusių su regionų mobilumu, įskaitant e, transporto priemonės elektromobilius. Kolega Kristi jau e, kalbėjo apie panašią veiklą. Mes e, nepasisakome prieš komisijos pasiūlymą, bet e, jį remiame. Mes kalbame apie elektros priemonių infrastruktūros gerinimą ir elektros e, automobilių propagavimą. Taigi penkis pagrindinius dalykus išskirsiu. Pirmiausia, mes sveikiname Europos komisiją E, mes e, suprantame, kad Europos komisija turi duoti tvirtą signalą rinkai. Antras dalykas e, yra labai glaužiai susijęs su to, ką sakė mano kolega iš EITP. Mes manome, kad paraleliai elektrinių automobilių atsiradimui turi būti sukurta miestų, pagerinta miestų mobilumo sistema. Mes nenorime elektromobilumo, mes norime tvarios e, miestų regionų mobilumo sistemos. Elektromobilumas, tarp ko jau vyksta daugelį Europos miestų regionų ir mes manome, kad elektriniai mobiliai gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį ir gali būti labai geras katalizatorius. Uh, Todėl mes manome ir valstybės narės galvoja, kad nacionalinės e, politikos bazė turėtų apimti ir elektrinio automobilio integravimo strategiją į bendrus transporto tinklus miestų ir regionų lygmenių. Ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas integravimui su viešuoju transportu dėl mano kolegos jau pristatytų priežasčių. Taip pat turime kalbėti apie integruotos energetikos rinkos E, valdymą. Trečias dalykas. Mes remiame e, judumo tikslus 2020 metams. Mes manome, kad valstybės narės turėtų nuspręsti, e, koks tikslas turėtų būti iškeltas kiekviena valstybė narė. Tai leistų suderinti uh, E, kai, valst, kai kuriuose valstybėse narise esančius skirtumus. Mes suprantame, kad nereikia tiek daug krovimo taškų. E, kai elektrinių automobilių demonstracija vykčio, paaiškėjo, kad tiek daug įkrovimo taškų nereikia, bet kai kuriuose e, regionuose daugiau negu 10 procentų įkrovimo taškų yra viešųjų automobilių, viešos automobilių stovėjimo aikštelėse. Taigi mes turime išsiaiškinti, kokia yra kiekvienos valstybės specifika ir suderinti e, skirtumus. Ketvirtas svarbus dalykas. Mes sutinkame su pasiūlymu, kad reikia reikalauti e, e lietojo ir greitojo pakrovimo atitinkamų modelių e, gaminimo ir platinimo. Jeigu galėtume pakoreguoti šį pasiūlymą, tai norėtume, kad e, rinkoje esantis visi automobiliai galėtų būti įkraunami visoje Europos Sąjungoje. Ir paskutinis dalykas. Mes e, e, kalbame apie direktyvą, kuri paremtų elektrinio automobilių įkrovimo infrastruktūrą. Tai būtų labai gera priemonė, jei numatytų tam tikrą finansavimą Europos lygmenių, pavyzdžiui, įkrovimo taškų, stotelių statybai Jau girdėjome iš EIB, e, ka, iš EIB, e, kad turi būti randamos reikalingos finansavimo galimybės ir visos iniciatyvos turi būti koordinuojamos. Dėlių atveju visi finansavimo mechanizmai turėtų būti e, įgyvendinami pasirenkant vieningą patekimo į rinką mechanizmą. E, Galbūt galėtume rasti ir tam tikrų rekomendacijų ir mechanizmų geresniam infrastruktūros finansavimui. Jūs e, e, girdėjote jau mano prezentaciją, aš tik parodysiu porą skaidrių. Štai paskutinė kurioje e, kalbama apie šiek tiek kitokį projektą, TAID projektą, Europos komisijos projektas tai yra, juo siekiama plačiau uh, išplėsti inovatoriško miesto transporto ir mobilumo priemonių taikymą visoje Europos Sąjungoje. Iki 2013 metų pabaigos uh, TAID uh, jau sukurs įgyvendinimo gairės. Aš manau, kad tai bus naudinga. Ačiū. Uh, no, Mr. Uh, Marie... Dėkoju, dabar žodės ponai Marinus Martins iš Europos investicijų banko. Dėkuoju, pirmininkė. E, labai trumpai norėčiau e, pasakyti keletą minčių apie e, švarios infrastruktūros finansavimą ir švarių automobilių finansavimą. Europos investicijų bankas kaip Europos Sąjungos e, bankas e, siekia paremti europinius projektus ir nori susitelti ties tokia veikla, kuri labiausiai prisėda prie ES politikos tikslų pasiekimo. Ir žinoma, tvarus transportas ir klimato kaita yra e, labai svarbios temas. Transportas kuris už, e, naudotų švarę energiją, <clears throat> yra labai svarbus, todėl vieningos rinkos sukūrimas alternatyviai infrastruktūrai yra mūsų e, skolinimo politikos e, vienas iš svarbiausių elementų. Taip pat TNT tikslų pasiekimas yra vienas iš mūsų svarbiausių tikslų ir šernėme tenti tikle e, panaudojimas tvarios transporto infrastruktūros yra mūsų banko remiamas Year, per pastaruosius mm, penkis e, metus e, mūsų bankas į transporto sektorių investavo maždaug 74 milijardus. Ir tai e, sudaro maždaug apie 25 procentus visų išduotų paskolų. Konkrečiai per mm, pasarį dešimtmetį išaugo e, paskolos e, sausumos ir geležinkelių transportui taip pat auga e, investicijos ir į infrastruktūrą, nors kol kas tos sumos yra kuklios. Norėčiau paminėti tris iš mūsų naudojamų pagrindinių priemonių. Pirmiausia, techninė pagalba. Draugė su Europos komisija mes tengiamės padėti valstybėms narėms parengti e, projektus alternatyvaus kūros rytyje. RSFF e, užtikrina rizikos pasidalyjimą, e, eina kalba apie e, tokius projektus, kurių tikslas yra kurti alternatyvios energijos infrastruktūrų e, infrastruktūrą. Elena paremė e, e, specialius biznio projektus, jau dabar finansuojame keletą tokių projektų valstybėse narėse. E, Jaspers iniciatyva padėta naujoms valstybėms narėms parengti brandžius pasiūlymus dėl projektų. Tad yra keletas būdų, kaip paremti alternat, alternatyvaus kūro infrastruktūros projektus. Kita mūsų veikla susijusi su tradicinė paskolų e, teikimo veikla. E, mūsų banko parama kartais vadina kritinį vaidmenį pritraukiant ir kitus investuotojus e, investavimas į infrastruktūrą reikalauja daugia sektorinio požiūrio. Ir čia mes galime padėti e, įvairiems e, toje srityje veikiantiems e, suinteresuotiems veikėjams. Na nu ir pagaliau mes galime panaudoti įvairiuosius, įvairius finansinės inžinerijos produktus, tokius kaip EPEC, ši priemonė gali paremti e, viešo ir privataus e, partnerystės e, projektus. Taip pat TNT tinklo projektuose galima pasinaudoti LTGG priemonės teikiamomis galimybėmis. Pabaigoje paminėsiu, kad Europos investicijų bankas turi e, nemažai sudėtingų priemonių projektams parengti. Tačiau, žinoma, naujosios infrastruktūros kūrimas nebus lengvas uždavinys dabartinėje ekonominėje atmosferoje. E, vis tik Europos investicijų bankas yra pasiruošęs e, tokias pastangas paremti. Mes turime nemenkos patirties ir esame pasiruošę mm, ją e, pasidalinti tiek e, techninėje, tiek finansinėje srityje. E, tokie projektai bus naudingi ne tik tai atskiroms valstybėms narėms, bet ir apskritai ES ekonomikai. Dėkui. Dėkui, ponui Martins. Aš norėčiau paklausti valstybių, e, norėčiau paklausti komiteto narių, kas norėtų pasisakyti, ponas Fidanza, ponė Lichtenberger, ponas Rykiai, ponas Debaker. Tvarka. Taigi tris minutės ponui Fidanzai, kaip pranešėjai, kitiems po dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, pane pirmininkė. Dabar neturiu daug klausimų, noriu tik tai pateikti kai kurių specifinių komentarų. Po paskutinio pasisakymo, po pono Martins pasisakymo, man pasirodė, jog e, jūs e, ne visiškai tiesiai pateikėt informaciją mums. E, atrodo, kad tarytum truputį išsisukinėjot kalbėdamas apie finansavimą mums iškyla dvi pagrindinės e, problemos. Finansavimas. Tai yra labai svarbus aspektas mums, nes turim žinoti, kas moka. Antras klausimas yra tikslai. Ar 20 metų tikslai yra realiai pasiekiami, turint omenyje e, rinkų padėtį ir valstybių narių padėtį. Ir turime dabar koncentruotis ties tiem dviem aspektais, siekdami atsakyti į egzistuojančias abejonės ir derinamėsi su taryba. Tad e, aš norėčiau jūsų paklausti, ar galėtumėte vis dėlto konkrečiau pakomentuoti šituos du aspektus, todėl kad jie yra susiję su esminiais e, dalykais mums. E, Kitas dalykas yra geroji praktika. Nes e, kai, kai kurie dalykai gali būti finansuojami neskiriant tam specialiai lėšas, tačiau e, taikant įvairias e, lengvatas ar skatinimo priemonės, taip pat e, per viešuosius pirkimus ir panašius dalykus, siekiant e, parodyti, jog e, viešojo finansavimo, viešasis finansavimas gali būti sumažintas einant šituo keliu. Toliau kitas e, klausimas būtų dėl LNG sandėliavimo. Pranešėjas sakė, jog jog e, praktiškai kiekviename jūrų uoste turi būti saugikla tokio pobūdžio. Ar valstybės narės turi kokią nors pasirinkimo laisvę šioje srityje? Pane Lichtenberg. Dėkuoju, pane pirmininkė. Klausimas dėl miestų. Mano klausimas yra ponui. Ponui Auf. Kalbant apie sąnaudas. Jeigu norima pereiti prie elektrinių automobilių, ar jūs esate apskaičiavę, kokios būtų sąnaudos siekiant užtikrinti infrastruktūras miestuose? Galbūt e, bendras automobilių naudojimas čia galėtų būti taip pat e, vienas iš e, variantų. Aišku, valstybės negalės dėl biudžetinių problemų išspręsti vienos šitų dalykų ir partnerystės klausimas tuomet tampa esminis. E, klausimas partnerystės su privačiu sektoriumi. Ir miestuose, turint omenyje privačių automobilių parką, galbūt e, bus būtina reorganizuoti apskritai visą transporto sistemą. Ir klausimas dar ponui Guida. jau turime tam tikros informacijos apie sąnaudas. Tačiau aš noriu paklausti, kas e, finansuoja visą e, akumuliatoriaus baterijos e, gyvavimo ciklą. Nes e, tai taip pat daro įtaką galutinėms sąnaudoms. Ir šio aspekto niekaip negalima išvengti ir, ir ypač miestuose. Tad norėčiau paklausti pono Guida, ar yra konkrečių apskaičiavimų, kaip bus įkalkuliuotas e, akumuliatorių perdirbimas ir išmetimas į savartyną. Dėkui. Pone pirmininkė, aš norėčiau paliesti alternatyvios e, energijos klausimą. Jūrų transporto srityje, pavyzdžiui, žinome, kad iškyla sieros išmetimo problema, sieros junginių. Ir dėl to čia, čia yra tam, tam tikrų apribojimų. Jūs e, sakėte, jog naturalios gamtinės dujos dabar taip naudojamos taip plačiai e, laivininkystės srityje ir jog iškyla tam tikrų problemų naudojant šitas dujas ilgomis distancijomis transportuojant. Tačiau mane stebina šitie dalykai, kuomet diskutuojam su dideliais jūrų uostais ir kuomet e, ten yra naudojami e, dideli laivai plaukiantis ilgomis distancijomis, aš negirdėjau, kalbant apie tokią problemą. Ir ar galit pakomentuoti dujų saugojimo laive problematiką, kokį turi užima tos saugyklos ir ar tai yra daug didesnis turis negu naudojant kitą kūro rūšį. Ir Reikia turėti taip pat omenyje, kad jeigu reikia daug tūrio toms talpoms, tai atitinkamai mažina tūrį, kuris gali būti panaudojamas e, prekių sandėliavimui. Toliau e, Europos e, infrastruktūrų priemonė. Čia taip pat kalba sukasi apie energetikos infrastruktūras ir čia reikia tam tikros sinergijos. E, tarp abiejų šitų dalykų. Mes kalbame apie švarų transportą, tačiau konstatuojam, kad taryba neteikia labai dėlės svarbos šitam aspektui, o e, valstybės e, narės taip pat gal nepakankamai kalba su ekonominiais subjektais. Ar čia galima būtų taikyti naujų finansinių priemonių, galvojant apie investiciją šioje srityje ir ar e, Europos investicijų bankas jau yra nagrinėjęs šį aspektą, tai yra kokio pobūdžio finansinės priemonės galėtų būti naudojamos perinant prie alternatyvinių degalų. Thank you, Chair. Um, also from my uh, side, first... Ponas Debakar ir aš iš savo pusės noriu padėkoti už tai, kad atėjote čia ir pateikėte šiokių tokių paaiškinimų. Aš turiu porą klausimų. Vienas iš dalykų, kuris tampa vis labiau aiškus, yra tas, kad pasaulio transporto tinklas veikia vis sistemingiau. Kalbame ne tik apie kūrą, bet taip pat ir apie automobilius, infrastruktūrą. Viskas veikia kartu. Vienas iš pagrindinių mano klausimų būtų toks, ką gali E, valstybės iš savo pusės padaryti investicijų e, požiūrių, aikštelių statymų požiūrių. Bet kaip bus su privačiaisiais? Prieš porą savaičių, pavyzdžiui, aš mačiau aišku pavyzdį. Privatyvi, privati bendrovė investavo į geresnio e, kūro iniciatyvą, bet po to ji vos nesubankrutavo. Kaip galime užtikrinti, kad privatus sektorius kartu su viešuoju sektoriumi investuos? Petis į petį, man šiandienos diskusijoje to trūko aspekto. Kitas dalykas, labai svarbu, jeigu kalbat apie tokias investicijas infrastruktūrą iš e, valstybių, iš viešosios pusės, e, pabrėžti, kad technologiškai turime būti neutralus. E, valstybės institucijos nuolat sako, kad pasirenkami nelaimėtojai, ne daugiausia pasiekusiai, o menkiausiai pasiekusiai. Mes per viešuosius konkursus nepasirenkame geriausių uh, E, rezultatų. Ir e, turėtume galvoti apie alternatyvas, kurios pasiteisintų tolimesnėje perspektyvoje. Kaip galite suderinti tą e, trumpąją perspektyvą ir ilgalaikę perspektyvą. Dar vienas klausimas dėl jūrų sektoriaus ir apie tai jau buvo šiek tiek kalbėta. Be abejo, dažnai yra kalba apie naujus ekologiškus regionus. Kiek žinau, iki 2015 metų atitinkama iniciatyva turės būti įgyvendinta. Tai turės didžiulę įtaką uh, E, laivynui. Labai daug turės būti investuojama infrastruktūra. O ką jūsų nuomonė reikėtų dar padaryti, kad būtų mm, geriau, at, greičiau atnaujinamas laivynas? Nes e, visi dabar veikiantis laivai turi būti atnaujinti, turi būti e, skraberiai įdėkti, kitokios technologijos pritaikytos. Kaip privatus sektorius prie to prisidės? Manau, kad tai yra esminis klausimas. Labai ačiū. George. Ertuk. E, dabar, aš manau, mes galėtume sureaguoti taip, e, kaip jūs pasisakėte. Visiems po porą minučių leidžiu pasisakyti. Pradėsime nuo pono Laros. Okay, um, first question of... Dėkui visų pirma dėl uh, tūrio. Kaip jau anksčiau buvo minėta, jeigu kalbam apie LNG, tai uh, reikia tokį kurą laikyti minus 160 laipsnių temperatūroje, vadinasi, turi būti labai e, gerai izoliuoti bakai. E, na ir saugumo reikalavimai dabar tarptautinė e, prasme yra daug griežtesni dėl sprogimo rizikos. Tad e, e, tokie bakai yra kaip alternatyva. Na, o kal, jeigu kalbame apie tūrį, tai iš tiesų susidarime su didelė problema, nes praktiškai reikia penkis kartus e, didesnio saugojimo bako laikymo bako, negu e, kalbant apie kitas energijos rūšis. <clears throat> Dėl EGA situacijos aš e, kalbėjau apie galimybę naudoti dujas kaip e, kūrą. E, dauguma vidaus dėgymo variklių yra pritaikyti naudoti LNG, tai gana lengva padaryti E, kalbant apie skraberių panaudojimą, tai e, e, jų tikslas yra padaryti taip, kad būtų tenkinami švaros reikalavimai naudojant menkesnės kokybės kurą. Dabar dėl saugyklų, vadinamojo bunker storage, tai aš įsivaizduočiau, kad visose pagrindinėse ES uostuose turėtų e, būti e, tokios saugyklos, kurios atitiktų e, LNG saugojimui keliamus reikalavimus aš e, manyčiau, kad visų pirma reikėtų leisti rinkai pradėti veikti, o tada jau parinkti geriausias saugyklų vietas. Ponas Bilet, e, keletas pastabų dėl e, išsikeltų tikslų. Mes pasisakome už ambicingus tikslus, nes jeigu jie nebus ambicingi, tai, tai gali užvilkinti visą reikalą, o mums rezultatų jau reikėjo prieš dešimt metų ir tikrai reikia dabar. Dabar kaip pritraukti privatus partnerius. Jie jau yra įtraukti šiandieną, tačiau mes. E, manome, kad e, transporto operatoriai galėtų būti arčiau susiję su mokslo tyrimais ir ypatingai su bandymais, testavimu ir kūro gamintojai, ir e, transporto priemonių gamintojai turėtų jau pradinėje stadijoje numatyti tam tikrus sprendimus. E, Draugė su komisijos transporto kūro ekspertų grupė mes svarstome įvairius kelius, suprantame tam tikrą riziką, nes nematome uh, kol kas naftai alternatyvas. Ir žinoma, jeigu sprendimus e, priimsime per anksti, galime nepastebėti pačių geriausių sprendimų. Tad mums reikia bandyti, bandyti ir dar kartą bandyti. Dėkui, dabar žodis ponui Gvyda. Taip, pirmiausia, kalbant apie e, viešojo transporto tikslus Mes savo tikslus išsikėlėme atsižvelgdami dalį rinkoje, taigi e, galvojame plačiau negu tik apie elektromobilius ir panašiai. Mes e, siekiame e, dalį rinkoje padvigubinti iki 2025 metų visame pasaulyje. Dėl e, įprastos praktikos. Mes turime pavyzdžių, e, jie skiriasi atskirose valstybėse narėse, be abejonės, nors metodai yra taikomi tokie patys Aš manau, kad galėčiau pateikti panašios informacijos e, e, ir daugiau, jeigu jums reikia. Ta pati galiu pasakyti ir apie eksploatavimo kaštus ir panašiai. Bendrai pagal atliktas studijas, pagal atliktas analizės gauname skirtingus atsakymus, viskas priklauso nuo baterijų pobūdžio, E, kai kurios medžiagos ateina iš tokių specifinių valstybių, todėl mes nenorime spręsdami problemą tiesiog e, sunkumus permesti iš vienos pusės į kitą. Atlikti ir, atlikta ir kaštų analizė ir panašiai. Ir aš čia galėčiau kreiptis į savo ekspertus, kad būtų suteikta daugiau informacijos. Bendrai kalbant dėl technologinio neutralumo. Uh, Mes, kaip tarptautinė organiz... E, asociacija, be abejo, kalbame apie technologijų neutralumą. Šiandien turime naujų dizelinių automobilių, visą naują kartą pagamintą ir tai bus viešojo transporto pagrindinis elementas per artimiausius metus. Tai yra švaresnis transportas ir jis pasiteisina ir ekonominė, ir, ekolo, ir ekologinė prasme. Tai yra labai svarbu. Labai ačiū. Toliau e, ponas Haun. Uh, Aš pabandysiu atsakyti abiems ir ponui e, Fidenza ir poniai Lichtenberger. And the question at the end of the day is who pays and can we afford it, I think. E, kaip, kas moka ir kas gali atstovauti. Aš atstovauju viešąją pusę. Todėl spaudimas viešai pusė ir daromas mūsų administracija turi galvoti, kaip reaguoti. Pirmiausia, ES turi duoti signalą. Tai e, e, galbūt bus nedidelė finansavimo dalis, bet vis tik turime ieškoti plataus masto priemonių e, tam finansavimui rasti. Aš manau, kad pono Rykė atsakiau tuo pačiu. Dar vienas dalykas. Be abejonės bus viešųjų investicijų ir privačių investicijų bet yra labai daug galimybių sukurti viešasis privačiasis partnerystės. Keletas e, tokių partnerysčių jau veikia šiandien ir e, tai gali būti partnerystė su elektros tiekėjais arba su skirtingais e, kitais pramoninkais, pavyzdžiui, mažmenininkais arba automobilių stovėjimo aikštelių statytojais ir savininkais. Turime užtikrinti, kad elektromobiliams būtų palikta vietų Taip pat e, apie šias problemas galima kalbėti pagal paslaugų paketą. Galėčiau paminėti tik daug miestų - Amsterdamą, Stoholmą, Barceloną. E, tai yra pažangiausi e, šiuo požiūriu miestai. Ir iš jų pavyzdžių matome, kad infrastruktūros finansavimui galima rasti daug skirtingų būdų. Aš tikiuosi, kad galėsiu jums detalesnės informacijos pateikti greitai E, galbūt e, ir skaičius surinksiu, nes manau, kad jūs jų prašėte. Martins. Ponas Martins. Um. Ačiū. Taip, infrastruktūros e, finansavimas. EB yra bankas, mes teikiame palankiomis sąlygomis paskolas, bet galiausiai viešosios instancijos turi finansuoti organizacijos turi finansuoti investicijas. Praėjusiais metais matėme, kai buvo įgyvendinama daugelis projektų, galėtume sakyti, kad jie dar tik pradedami, tokio pabudžio infrastruktūra dar tik gimsta. Ir todėl e, tų projektų finansavime dalyvauja ir privatus sektorius, ir valstybinis sektorius. Taip pat kalbame apie tas privačiasis ir viešasis infrastruktūras. Yra labai daug judėjimų pažangos automobilių nuomos srityje, autobusų srityje, viešojo transporto, kitokio viešojo transporto srityje. Bankas kiekvieną projektą nagrinėja individualiai ir įvertinama jo verslingoji pusė. Čia kalba apie sąžiningą rinkos pasi, rizikos pasidalymą tarp dalyvaujančių partnerių. E, tolesnė raida priklausys nuo e, paklausos, kaip jau anksčiau esu sakęs. Viskas priklausys nuo to, kiek žmonės pirks tuos automobilius, kiek jos domins tos naujos technologijos. Kad tai virstų realybę, svarbu e, turėti aiškę juridinę bazę privatiems investuotojams, kad jie pasirinktų investicijas į tokią infrastruktūrą. E, taip e, mes užtikrintume ir sažiningesnį rizikos pasidalėjimą. Tai yra labai svarbi sąlyga. Ačiū. Thank you. Ačiū. Pone Anidį, ponas Anidį iš komisijos, ar norėt kažką pasakyti? Pone Fidanza, norit pridurti ką nors? Prašom. Sultanto, alcune brevi Galbūt e, keletą trumpų komentarų. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems svečiams už pasisakymus. Noriu pasakyti, jog apskritai komisijos pasiūlymas palankiai yra e, sutinkamas, jame yra fiksuojami ambicingi tikslai, tačiau man atrodo, kad e, pagrindinės, man atrodo, kad pagrindinės nuostatos yra pakankamai remiamas. Dabar kalbant apie ši, šiuos klausimus, Tai čia mes e, nekalbėjome apie kažkokį konkretų vieną alternatyvaus e, kūro tipą, o norėjome paliesti daug įvairių aspektų, nes mes puikiai suprantame, kad e, alternatyva naftos produktams gali, gali būti ne, ne vienas kažkoks kūras, ne vieni degalai, bet daug jų rušių. Tad bandėme čia bendrai pažvelgti į e, visą padėtį, apimdami ir automobilių gamintojus, ir energetikos e, tekėjus, nes čia, aišku, ir iškyla vištos ir kiaušinio pirmumo e, klausimas. Nėra kol kas e, rinkos, todėl kad nėra infrastruktūros ir yra uždaras e, ratas, todėl reikia daryti spaudimą, kad, e, kad, kad vyktų infrastruktūros darbai ir galų gale mes nebežinom, kur yra višta, kur yra kiaušinis, nuo ko reikia pradėti. Tačiau bet kuriuo atveju turime atsižvelgti į klientų poreikius. Ir multimodalumo aspektas čia taip pat mums yra labai svarbus. Norėčiau taip pat e, dar pabrėžti saugos aspektą. Ponas Bilie apie tai kalbėjo. Nežinau, e, Pana Guida, e, taip pat sakau, taip, aš visiškai e, suprantu ir pritariu, kad turi būti įtvirtintas e, saugos aspektas ir turime čia remtis e, labai konkrečia informacija, jeigu iškyla problemų ir ypač turiu omenyje dujų sektorių, toliau kalbant apie tikslus, manau, kad e, Apskritai yra manoma, kad reikia fiksuoti tuos tikslus, tačiau taip pat pabrėžiamas e, lankstumo aspektas dėl finansavimo, taip pat reikia siekti kiek e, įmanoma e, glaudesnio bendradarbiavimo tarp viešų ir privačių partnerių. Diskusijose buvo pasakyta, jog be privataus sektorių tos investicijos taip pat yra neįmanomas. Toliau e, standartų vienodinimas, harmonizavimas. Tai suteikia vartotojams galimybę visur turėti panašius reikalavimus visoje ES rinkoje ir uh, užtikrinti, kad visur būtų taikomi vienodi standartai. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju, ponui Fidanzai. Noriu priminti jums mūsų darbų grafikus. E, pranešimo projektas bus pristatomas e, rugsėjo 16, pirmą spalio Mes e, aptarinėsime e, pakeitimus, o balsuosime mūsų komitete lapkričio 14 dieną. Noriu padėkoti visiems mūsų ekspertams, tiek pirmosios, tiek antrosios grupės. Dėkoju nariams už dalyvavimą, ačiū už jūsų nuomonės. Komitetas savo darbą tęs trečią valandą. Dėkui.